Colleagues, I think we will start the, the, the session because uh, with not everybody is... Manau, jau pradėsime darbą. Matau, kad dar ne visi susirinkote į salę, bet vis dėlto darbo yra daug. Taigi pradėsime dabar nuo to, kad pratesime diskusiją dėl Europos e, fondų ir tam tikrų rizikos pasidalymo priemonių nuostatų, taikytinų valstybėms narėms, kurios turi dėlių finansinio stabilumo sunkumų ar kuriams tokie sunkumai grėsia. Mes jau tris kartus šiame komitete diskutavome tuo klausimu su, visomis, su visų trijų institucijų susijusių atstovais, su komisija, su Europos investicijų banku ir taip pat be abejo išklausėme įdėmiai ir specialios um, darbo grupės Graikijos padėtį atstovus. Trumpai mus e, informuodavo apie padėtį taip pat ir komisija, gavome papildomų patikslinimų raštu su šešėliniais pranešėjais kalbėjomės, tad manau, kad e, diskusiją galima pavadinti tikrai be neilgiausią Mm, tuo klausimu. Ypač turint galvoje Graikiją, kurios padėtis be abejo sudėtingiausia. Šiandieną vyks pranešimo projekto svarstymas ir apsikeitimas nuomonėmis. Pakeitimus galite teikti iki kovo pirmos dienos ir kovo 20 dieną balsuosime. Komitete tikimės balandžio mėnesį teikti klausimą tvirtinti plenarinės sesijos metu. O tada jau gegužės mėnesį vykdysime tolimesnius darbus, jeigu viskas klosis, kaip ketiname tą pasiekti. Norėtumėm per pirmąjį svarstymą rasti sutarimą dėl to dalinio keitimo, nes reikalas tikrai skubus. Taryba tik sausio mėnesį pradėjo darbus ties šiuo dokumentu, taigi ir mums buvo labai mažai laiko viską aptarti instituciniam kontekste, tuos svarbiausius pačius aspektus, bet e, vis dėlto pavyko gan sparčiai rasti sutarimą dėl pačių opiausių klausimų, kurie buvo įvardyti kaip svarbiausi reglamento dalykai. Ir taryba dabar jau, kaip teigiama, korepero lygmenių kovo 14 dieną tikriausiai tvirtins šį dokumentą, reikės sukoordinuoti darbus tarpusavyje, kad e, neįvyktų jokia blokada. Žinote tikriausiai, kad e, šio dalinio keitimo pagrindinė priežastis yra Graikijos situacija, kuri tokia, kad e, infrastruktūros pagrindiniai Graikijoje vykdomi projektai nebegali būti tesiami dėl to, kad trūksta lėšų iš privataus sektoriaus. Taigi ta rizikos pasidalimo priemonė leidžia rasti papildomą bendrą finansavimą tokiems prioritetiniams infrastruktūros projektams. Tai yra projektai, kuriems e, yra numatyta ir tik ribota valstybės e, parama pagal valstybės paramos reglamentą. Na ir jeigu Graikija nesulauks šios paramos, būtent teikiamosios rizikos pasidalymo priemonės forma, projektai negalės būti atnaujinami, tesiami ir tai turės ir viešam sektoriui Graikijos labai reikšmingos įtakos poveikio. E, taip pat tiems subjektams, kuriems buvo suteiktos sutartys viešų pirkimų metu ir panašiai. Tas dalinis keitimas be abejo galioja visoms keturioms valstybėms narėms, kurioms šiuo metu taikoma speciali paramos schema, tai yra Airijai, Portugalijai ir Rumunijai taip pat. Ir dar galiu pasakyti, jog bent jau šiuo momentu Graikija yra tik pareiškusi norą taikyti šią priemonę. Jie aktyviai to siekia, nežinome, ar kitos valstybės narės taip pat to pagaidaus. taikančią priemonę būtų galvojama apie šiuos ir kitus sanglaudos politikos formavimo metus ir valstybės narės turėtų būtent tada teikti ir paraiškas dėl dalyvavimo šios priemonės taikymė. Yra be abejo ir techninio pobūdžio, ir teisinio pobūdžio aspektų, kuriuos dar reikia aptarti. Teisės tarnyba mūsų konsultavo jau dėl šio komisijos pasiūlymo. Pirminis komisijos pasiūlymo variantas buvo paremtas prielaida, kad e, reikia kiek įmanoma greičiau priimti reglamentą dėl priemonės, o paskui jau bus priimamas detalės visos dėl jos veikimo. Bet mes norėtumėm, kad e, visos, visi pagrindiniai priemonės taikymo aspektai būtų numatomi jau ir pačiam šiame reglamente. Tai yra pri, apibrieštis, kad atsispindėtų rizikos pasidalymo priemonės. Uh, kad yra remiamasi jau egzistuojančiais rizikos pasidalymo instrumentais, taip pat įtraukiame ir naujus elementus susijusius su pačios procedūros paaiškinimu. Ir yra du dalykai, kurie parlamentui labiausiai aktualūs bus ir į kurias norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra geografinė apreptis viena vertus, kuri, kuri valstybė narės, narė turės prieigą prie šios priemonės Kai kurie kolegos minėjo, kad um, priemonė turėtų būti atvira visoms valstybėms narėms, kiti kolegos pasisakė už tai, kad uh, reiktų priemonės taikymą riboti ir kalbėti tik apie tas valstybės narės, kurios turi tam tikrų finansinių didelių sunkumų ir pagal makrofinansavimo schemą jau yra remiamos. Na ir um, komisijai be abejo reikės doroti su nemaža biurokratinė našta papildoma kylančia dėl šio reglamento. Ta reikia taip pat paminėti tarybą. Labai aktyviai siekė maksimalaus geografinio e, taikymo apribojimo. Ir diskusijų ar darybų rezultatas buvo toks pats kaip ir ankstesniais metais. Tai yra valstybės e, narės dabar yra minimos, kurios e, dalyvauja makro finansavimo schemoje. Latvija ir Vengrija tiesa neįeina į tą valstybių narių sąrašą dabar, o tik mano minėtosios keturios valstybės narės. Mm, kitas dalykas, kuris tikrai labai daug problemų ir keblumų kelia. Yra priimtini ar remtini projektai pagal šią priemonę. Dvi pozicijos vėlgi buvo reiškiamos. Viena vertus norėta apriboti taikymos rytį tokiems projektams, kurie yra kofinansuojami pagal sanglaudos politiką, pagal regionės plėtros fondą ir sanglaudos fondą. Bet yra ir kita stovykla, ir jie priklauso taip pat ir kai kurie parlamento nariai, kurie norėtų, jog būtų finansuojami namieji projektai nebūtinai finansuojami ir pagal sanglaudos fondo nuostatas. Man rodos, dabar pasiekėme gerą pusiausvyrą vis dėlto, nes nutarėme, kad pats pagrindinis prioritetas yra sanglaudos fondo remimi projektai. Nes tokių būtent yra daug dabar vystoma Graikijoje. Ir investicinis bankas taip pat sakė, kad e, e, reikėtų susitelkti ties anglaudos fondo įgyvendinimo aspektais, nes antraip gali būti taip, jog priemonė bus imta taikyti bet kuriems be išimties projektams, bus pasirenkami patys e, patraukliausi ir taip toliau, ir galbūt lėšos bus nukreiptos ne tą linkmę, kaip norėtumėm. Taip pat esame numatę galimybę įtraukti projektus į sąrašą, kurie atitinka sanglaudos fondo keliamus tikslus ir kurie turi nacionalinės strateginės reikšmės ir atsispindi tose nacionalinėse strategijose, yra jas įtraukti. Taigi bus susitelkiama ties sanglaudos fondo projektais, bet yra paliekama galimybė įtraukti taip pat į remtinų projektų sąrašą ir kitus projektus. Nes būtinai turime atsižvelgti į tą faktą, kad EIB e arba bet kuri kita finansų institucija turės priimti sprendimus remdamasi kiekvieno atskiro atvejo nuos, e, analizę ir e, be abejo bus kreipiamas dėmesys ir į sažiningą projektų vykdymą, į veiksmingumo kriterijus. Taigi aš manau, kad kompromisas pasiektas gana neblogas. Yra numatytas reikalavimas, jog pirmiausia bus kreipiamas dėmesys vis dėlto į sanglaudos fondo tikslus, o vėliau jau ir į kitus projektus. Tad tokia būtų visų vykusių diskusijų santrauka. Kaip jau sakiau, visos institucijos, įskaitant ir EIB, iš esmės dabar jau pritarė tam tekstui, kokį turime štai čia priešai save ant stalo. Visiems tas variantas yra priimtinas, dėl to galėsime matyti dirbti būtent pagal tą tvarkaraštį, kokį ir pristačiau savo kalbos pradžioje. Ir dabar paprašysiu šešėlinių pranešėjų pasisakyti, jeigu norite. Pone Kleber. Like actually... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėm, padėkoti už gerą bendradarbiavimą per suruosius keletą mėnesių. Na, manau, kad Europos parlamentas galėtų jaustis patenkintas tais atsakymais, kuriuos gavome nuo proceso pabaigos, pradžios iki dabar. Taigi, pradžioje tam, tarim, tam tikri sutarimai nebuvo labai aiškus. Pats pranešimas techninio pobūdžio, daug detalių, aspektų ir dabar nesigrinsime į tam tikrus techninius aspektus, tačiau tai galiu tik pasidžiaugti tuo, kad Europos investicijų bankas uh, įnešė savo indėlį į šią finansavimo priemonę, kurią ir galėsime pasinaudoti per ateinančius pusantrų metų. Labai svarbu laikytis nustatyti laikotarpių, kurios, e, paaiškinate, pačioje pradžioje tai padės Graikijai, nes dabar Graikija yra parengusi projektus, jie yra jau parengti įgyvendinimui, taigi balandžio mėnesį dėl šių klausimų bus balsuojama plenarinė sesija, taigi siūlau palaikyti kolegoms visą tai. O kai dėl likusių dalykų, tai tiesą sakant, esu labai patenkinta visam, visomis apibrieštimis e, mūsų komitete, kai kalbame finansinį bendansiamą priemonę, labai aiškiai sumamokime, kas tai yra, Taip pat aišku, kad procesą savo indėlį įneš Europos investicijų bankas. Taigi tikrai tai galima pasidžiaugti tuo, kas pasiekta. Turiu klausimą komisijai. Tiesiog kas neaišku. Man dėl devinto pakeitimo norėčiau pasiaiškinti. Pavyzdžiui, kai kalbama apie nacionalinius viešojo sektoriaus organus bei kitas institucijus, tai yra kitos institucijos, ne Europos investicijų bankas, kurios galėtų nešti savo indėlį. Taigi norėčiau sužinoti, ar tokios institucijos, tokie organai, tiesą sakant, pademonstravo norą nešti savo indėlį. Kaip yra su jų pasirengimu bendradarbiauti tokiuose projektuose kitais metais? Tiesiog norėčiau pasiaiškinti dėl šio klausimo. O šiaip tai daugiau klausimų neturiu, nes e, tiek sėkiu jau aptarėme šios klausimus, e, be kita ko bendram ir su komisijos atstovais, banko atstovais, šešėliniais e, pranešėjais, kad mano klausimai tarsi išsisėmė. Pirmininkė, Ramonas Manesko nėra, Ingots Manis, Aldi frakcijos vardu. Na, pačioje pradžioje su Ramona mums teko bendra atsakomybė. Taigi turiu du klausimus pranešėjai. Pirmiausia, norėčiau sužinoti, kaip yra su šalių kvalifikacijomis, kurios galėtų prašyti tokios pagalbos, ar reikėtų dar toliau gilintis į šios klausimus. Nes nuo pat pradžių klausimas buvo štai koks. Tai yra, pradžioje turimas galva buvo šalis, kuriuoms eh, kildavo problemų gauti finansavimą. Aišku, gali būti įvairaus pobūdžio problemų, tarkim, ar valdymas struktūros nėra tinkamas, ar bankai e, nesugeba užtikrinti to finansavimo, ar finansų ministrai nėra pakankamai aktavus. Taigi, ar tai liečia vien tik Graikiją ir, ir kitas šalis? Kitas dalykas, kuris man rūpi. Prieš keletą metų vadovau bankui. Ir klausimas yra štai koks Na, buvo kalbama apie tai, kad Europos investicijų bankas e, ne vien tik tais prisidės prie projektų finansavimo, bet prisims ir tam tikrą riziką. Bet jeigu e, Europos investicijų bankas giliai įsitrauks į projektų gyvendinimą ir tokiu būdu uh, E, prisims riziką, tai kas užtikrins finansavimą, o nacionaliniai komerciniai bankai turės užtikrinti visą ekspertizą. Tai kaip bus? Ar Europos investicijų bankas lygiai grečiai vykdys ekspertizę kartu su nacionaliniais bankas, kaip kas prisims riziką, kas už, prisims garantijas, nes jeigu kažkas vyks ne taip, tai reikės vis dėlto garantijų. Ačiū. Dėkoju už jūsų paaiškinimus. Na, jau raštu atinkamai e, informavau mūsų darbuotojus. Vakar negalėjau dalyvauti diskusijose, tačiau mūsų pozicija yra gana aiški. Mes palaikome priemonę kaip po tokią. Tačiau vis dėlto bijome, kad palengvinus projektų finansavimą gali atsitikti taip, kad bus finansuojami ir netinkami, beprasmi projektai. Taigi norėtųsi, kad tie projektai, kurie, dėl kurių nesiderama, Tai yra, kad atrenkant projektus būtų laikomas reglamentų nuostatų, būtų pasveriama nauda ir kaštai, kad būtų vykdoma demokratinė kontrolė ir taip toliau. Visi šie dalykai svarbus, taigi pateiksime atitinkamą pakeitimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu tik keletą pastabų. Manau, kad e, vykdant tiesioginės in, tikslingas investicijas galima padėti tokiam šalims kaip Graikijai. E, kaip suprantu, šių šalių problema yra ta, kad sunku gauti privataus finansavimo. Ir dabar Europos investicijų bankas bus įtrauktas į šios priemonės finansavimą. Taigi, kyla net tie klausimas, kaip e, užtikrinti projektų finansavimą. Svarbiausia, kad projektai būtų vykdami tikslingai ir tok pasiekoje išauktų užimtumas, konkurencingumas ir šalis galėtų vystytis toliau, auktų jos ūkis. Taigi, manau, svarbu išryk, išryškinti projektų atrankos svarbą. Dėkoju Lambert van Nisteroj. Dėkoju, pane pirmininkė. Ką tik buvau įtrio komitete, gal, todėl galbūt nesiekiau diskusijų nuo pat pradžios, tačiau dabar jau supratau, kad pasiekėme ramesnius vandenis. Na ir taryboje Tarsi dabar viskas ramiau raiškiau. Kai galvojame apie kitą programą laikotarpį 2014-2020 metams, yra numatyti tos šios priemonės, jos puikiai atitinka ir bendrą kontekstą. Mūsų komitete jau du, du sikius kalbėjome apie šią temą, jeigu teisingai prisimenu. Tai buvo keliamas klausimas, ar tarpinėme laikotarpėje esame pasirengę atitinkamai aktualizuoti, keisti galiojančias nuostatas. Gal, aišku, žvelgiant į būsimą programavimo laikotarpį, ir aišku, čia reikia kažkokio perinimo laikotarpio. Na, kaip supratau, viskas priklauso nuo šalios, šalies gebėjimo įsisavinti lėšas. Čia turime galvoje tas šalis, kurias skaučiausiai palėtė ekonomikos ir finansų krizę. Ir būtent tokios finansavimo priemonės yra labai reikalingos tam, kad būtų pasiektas papildomas svarto efektas. Vakar pirmininkas Baroso, kai buvo kalbama apie Graikiją, dar sėki pažymėjo, jog labai svarbu geriau panaudoti jau dabar numatytas e, priemonės ir numatytą finansavimą. Taigi jis kaip tik ir atkreipė dėmesį į šią priemonę. Kol kas e, lėšos įsisavinamas e, gan vangiai. Čia juk kalbame apie bendro finansavimo sritį ir galbūt kai kurios šalis neturi pakankamai patirties šioje srityje.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 mūsų frakcijoje iš pradžių buvo kritiškai kri žiūrima šį dalyką, taigi iš, dabar jau galiu pasakyti, kad mūsų tos abejonės įsisklaidė ir esame pasirengę nešti savo indėlį. Susipažinau su komisijos e, komunikatu, tai yra darbinis dokumentas, kuriame kalbama apie finansinių priemonių panaudojimą regioninės politikos kontekste. Šis, šis, šis komunikatas buvo paviešintas vasario 27 dieną ir ten nurodyta, kaip ketinama panaudoti šias finansinės priemonės, tai atsispindėti tinkamai ir naujame reglamente. Taigi ketinama e, pagal labai griežtai nustatytas sąlygas bei užtikrinant pilną kontrolę iš valstybių narių pusės siekiama tų lėšų dėka pasiekti daug daugiau. Taigi bet, koks, bet kuris e, iš sanglaudos fondo investuotas eurų turi generuoti penkis papildomus eurus. Na gal ir trijų užteks, bet kaip ten bebūtų, jeigu pavyktų to pasiekti, galėsime parodyti, kad mes e, regioninės plėtros komitetas esame būtent uh, tas organas, kuris sudėtingais laikais yra pasiryžęs griebti jauti už ragų. Taigi mes galim ir privalom tai padaryti. Antra. Atkreipsiu dėmesį į diskusiją su kolegomis iš biudžeto kontrolės komiteto. Ar tai jau turėtume dabar padaryti ar ne, nežinau. Turiu tam tikrų dviejonių. Uh, Taigi man kila klausimas, ar turėtume pradėti tas diskusijas ir jeigu taip, tai kuomet? Žvelgiu kolegas iš kitų frakcijų ir aš manau, kad mes, kaip regionės plėtros komitetas, turime pateikti įtikinančių argumentų, nes jeigu to padaryti nepavyks, tai nutiks, kad nugalės skeptikai, nes bent jau mūsų frakcijoje iš proceso pradžioje buvo išsakyta labai daug abejonių. Dėkoju, pana Šenkeliu. Ačiū. Pritarėme pasiūlymui. Iš žiniasklaidoje pasirodė neigiami pranešimai ir džiaugiuosi, kad mes ėmėmės priemonių. Keletą klausimų turėčiau. Ar tai yra praeito vadovų susitikimo metu paskelbto plano dalis? - 82 milijardo plano dalis, ar tai būtų. kalbant apie Airiją, ar koks atsižvelgiant į Airijos BVP būtų galimas finansavimas. Nes kol kas Airija negali gauti tos paramos, kuriai, kurią gali gauti kitos valstybės narės. Taip pat norėjau paklausti, ar mes čia kalbame apie 2013 metus, ar tai ir toliau galios 14 bei 15 metais. Dėkuoju, pirmininkė. Iš ties norėjau pasakyti, kad diskusija būtina. Daugelie valstybių lėšos yra įsisavinimos vangiai, taigi turime šitą daryti nedelsiant reikia pagerinti lėšų įsisavinimą. Kitaip teks diskutuoti ir diskutuoti, kaip gyvendinti tą sąnglaudos politiką. Manau, kad yra keletas priežasčių, kodėl lėšos įsisavinamos lietai. Iš pradžių trūksta žinių, nėra pakankamai informacijos. Taip pat trūksta finansavimo ne tik iš ES, bet ir iš kitų šaltinių. Tai yra to bendro finansavimo. Ir trečias dalykas yra per didelė administracija, per didelis biurokratinis aparatas. Taigi norėjau paklausti, ką mes galime padaryti audito taisyklių srityje. Nes kartais tos taisyklės yra pakankamai grėmėsdiškos. Taigi, ar mes planuojame supaprastinti audito taisyklės tam, kad Europos lėšos lengviau pasiektų gavėjus? Tokiu būdu galėtumėme lengviau gyvendinti sanglaudos politikos tikslus ir manau, kad šį dalyką būtina aptarti. Dėkuoju, sako pirmininkė, daugiau matau kalbėtojų, norinčiųjų pasisakyti nėra, dabar suteiksiu žodį pakomentuoti. Dėkoju, pirmininkė. Iš ties norėjau pastebėti, kad tarybos kontekste pažanga yra padaryta ženkli, taip pat norėjau padėkoti ir Europos parlamentui už atliekamą darbą. Iš komisijos pusės norėjau pasakyti, kad mes remiame dabartinį kompromisinį variantą. Tai yra išties subalansuotas pasiūlymas, atsižvelgiama į tai, kas, kokios buvo pagrindinės kliūtis idėti, idėti, identifikuotos. Kalbama apie konkrečius instrumentus ir suteikiama daugiau lankstumo. Tai yra dabar turime daugiau lankstumo atrenkant projektus, taikant šį instrumentą. Norėjau tik atkreipti jūsų dėmesį į poveikių biudžetui. Taigi iš komisijos pusės mes pritarėme ir manau, kad parengsime su taryba bendrą deklaraciją dėl to, kad šis instrumentas turėtų kuo mažiau reikšmės, neįgiamos reikšmės biudžetui. Tie 10 procentų, kurie numatyti kaip maksimumas vienai valstybei nariai, bus paminėti, turime užtikrinti, kad nekils jokių papildomų sunkumų. Dabar dėl atsakysiu į klausimus. Pone Klėva klausė, ar yra kitų tarptautinių institucijų suinteresuotų dalintis riziką ir prisimti dalį Graikijos rizikos. Mano supratimu, diskusijos vis dar vyksta, vis dar tariamasi bandoma įtraukti kai kuriuos bankus, pavyzdžiui, KFW iš Vokietijos. Mūsų nuomonė, bet kokia galimybė sukurti konsorciumą yra sveikintina ir mes tikime, kad tai bus pagrindinė Europos investicinio banko užduotis, tai yra sukonkretinti šį instrumentą, rizikos pasidalinimo instrumentą Graikijai. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl banko įsipareigojimo ir prisimamos rizikos. Turiu pasakyti, kad viskas priklauso nuo veiklos programos, jai skirtų lėšų. Turėdamas šią informaciją, Europos investicinis bankas galės ieškoti galimų šaltinių, pavyzdžiui, bendradarbiauti su privačiu sektoriumi. Taigi, turime tuos europinius pinigus, kaip galima sakyti, užstatą. Ir jeigu kas nors projekte nepavyks, tai tokia bus garantija. Taigi mes tengiamės kontroliuoti riziką. Mes manome, kad riziką galima sumažinti iki tam tikro būtino lygio. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl kitų projektų. Tai yra tų projektų, kurie nėra tiesiogiai finansuojami iš sanglaudos fondo. Tai yra, kalbame apie tuos projektus, kurie atitinka sanglaudos politikos tikslus. Mūsų manimu, jeigu kalbėsime apie kiekvieną projektą atskirai, individualiai, reikia atsižvelgti į tuos techninius dalykus. Iš tikrųjų negalime kontroliuoti tokių projektų kokybės. Taip pat ponas Kelis klausė apie fondų perskirstimą ir rizikos pasidalinimą. Atsakyčiau ne. 82 milijardai, kuriuos paminėjo komisijos pirmininkas – jie dar nėra konkrečiai paskirti projektams. Taigi nėra konkrečiai skirta ir sanglaudos politikai. Taigi projektai, ne visi projektai dar buvo atrinkti. O čia mes kalbame apie krizės situacijos priemonę. Taigi nemanau, kad įmanoma kalbėti apie fondų perskirstimą tuo met, kai dar nėra numatyti ir konkrečiai atrinkti projektai. Kokie projektai? Atsinaujinantys energijos šaltiniai, tai yra tas rytis, kurią galima būtų remti naudojant šią, šį instrumentą. Tai atitinka sanglaudos politikos tikslus. Ir dar vienas klausimas dėl fondų trukmės laikotarpių. Reikėtų suprasti, kad fondo veikla bus ilgesnė nei numatytas periodas. Tai yra galima kalbėti ir apie 2015 metus. Taigi, kai priemonė bus pasibaigs, tuomet lėšos turi būti panaudotos visiems projektams, kurie gali gauti tų lėšų, kurie yra atitinka numatytus kriterijus. Buvo taryboje nuspręsta dėl tų šešių valstybių, kurios gauna paramą, naudoti tuos papildomus instrumentus, kad būtų paskatintas augimas. Mes kalbame apie šią valstybių grupę Vengrija ir Latvija nebepatenka į šią grupę, taigi liko tik keturios šalis. 2006 metais komisija turėjo Jeremy, Jessica ir kitus finansinius instrumentus, taip pat bendradarbiaus Europos institucijos bankų. Kol kas Mes bandome bendradarbiauti su kitomis institucijomis, kaip buvo paminėtas KFV bankas. Taigi mes norime paskatinti konkurencingumą, naujų darbo vietų kūrimą, didinti užimtumą ir manau, kad ponas kolega iš Graikijos gali pritarti man, kad labai svarbu, ypač Graikijai, įkurti tas naujas darbo vietas ir tokiu būdu didinti konkurencingumą. Ar tai papildomas finansavimas? Ne. Tai nėra papildomas finansavimas ta prasme, kad bus skiriama daugiau pinigų iš biudžeto. Bus galima skiris, bus skiriama daugiau pinigų, tai yra daugiau lėšų tą prasme, kad bus tikimasi pritraukti daugiau privačių lėšų taikant šią priemonę. Kalbant apie grafiką, galiu pasakyti, kad mes kalbame apie dviejų lygių įsipareigojimą. Šiuos metus ir kitų metų vidurį, kai baigsis finansinė programa. Turbūt toks būtų terminas tos, toms valstybėms, kurios galės naudotis tą galim, rizikos pasidalinimo galimybę. kalbant ne tik apie šį projektą, bet apskritai, kai kalbėjome apie būsimą finansinę programą, taip, reikia supaprastinti tas audito taisyklės. Jeigu daugiau neturėtumėte pastebėjimų, turėtumėte, prašau. Labai trumpai. Norėjau paklausti, ar tai bus taikoma valstybėms, kurios gauna išmokas. Ar tai bus taikoma tik Taigi ar bus tai taikoma, taikoma valstybėms, kurios gauna išmokas? Pirmininkė kalba neįsijungusi mikrofoną. Ši priemonė, rizikos pasidalymo priemonė, jie galės naudotis to ir tos šalis, kurios patenka į finansinės pagalbos schemą. Pirmininkė. Rytoj reikėtų kalbėti apie pateiktus pakeitimus ir dar pažvelgti į tai, ką konkrečiai Graikija gali daryti. Kol kas viską kalbame, apie viską kalbame tik teoriniu lygiu. Girdėjau, pirmininkas Barosas sakė, kad bus taikomos Graikijai naujos priemonės ir taip toliau, bet aš noriu konkrečiai sužinoti, kokios tos priemonės, kokie projektai. Ar būtų įmanoma konkrečiai apie tai kalbėti? Pirmininkė, atsiprašau, bet noriu priminti, kad mes suorganizuojame posėdžius šiomis konkrečiomis temomis. Ir praeito mūsų posėdžio metu turėjome kolegą, kuris konkrečiai apie tai kalbėjo ir mes net apie tai diskutavome. Taip, jis, žinau, kolega tą girdėjau, bet galbūt galima būtų viską surašyti. Juodant balto, nes žodžiai nieko nereiškia. Galbūt privačiai galėsime dar aptarti šį dalyką ir komisijos norėjau paprašyti konkrečiai, kuo greičiau pranešti, kokie projektai bus atrinkti. Žinome, kad kelių infrastruktūros projektai bus remiami bet taip raštu kuo greičiau galima būtų pateikti šią informaciją. Kovo pirmą dieną iki trečios valandos po pietų galite teikti pasiūlymus pakeitimams, o dabar siūlyčiau pereiti prie balsavimo. Dear colleagues, can we just check our Can we check our machines? Can you please Kolegos, prašau patikrinti kite atvykę balsavimo įrangą. Pamiršau kortelę. Gerai, tada palauksime visų kitų kolegų ir pradėsime 10 val. balsuoti.

Um, I, can we, can, is EPP ready to? Ar EPP atstovas pasirengęs balsuoti? Pradėkime balsavimą, patikrinkime, ar veikia balsavimo įranga.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 Tie kolegos, kurie pamiršote korteles, parodykite ženklą sekretoriatui balsuodami. Taigi, pradėkime. biologinė įvairovė, pirmas kompromisinis variantas, kas už, kas prieš, priimta, antras pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta, Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Priimtas. Dešimtas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas trečias, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Priimtas ir kitas. 19. Nežinau, tada balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Aiškiai atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. 24 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Visi balsavo. 38 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikinu, Katrina. Dabar pereikime prie 12 darbo atvarkės punkto. Tomas Deutsch, nuomonės referentas. Nuomonė dėl 2010 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Pradėkime nuo pirmo pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Trečias pakeitimas. Ar bus prieštaraujančių, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu, prašau. Balsavimas baigtas. 38 už, 2 prieš. Priimta, sveikinu. O toliau balsuosime dėl šeštos aplinkosaugos programos. Pradėkime nuo pirmojo kompromiso. Kas už? Kažkas atsitiko? Taigi, pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Antras kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ir galutinis balsavimas, prašom. Balsavimas baigtas. 38 už, 3 susilaiko. Sveikinu. Uh, so now we go on with uh, point, point, yes, point nine. Lambert, regulation. can we? We have to respond to Delhi. It was uh, Delhi took the floor for the last time, and mm -hmm. he mm-hmm. was supposed to respond. But I don't know. No, no, they have remember. to agree with Constanza. Yeah, but there, there was. Dear colleagues, just to inform. Mėly kolegos, tikriausiai pamenat, kad vakar nutraukėme diskusiją dėl bendrųjų nuostatų reglamento. Karin Maderį uždavė klausimą ar, ar buvo paskutinė pasisakančioji ir dabar e, norim dar Konstancijai Krėl suteikti žodį, paskui gal Lambertų Vanisterojų. Bet turėkit galvoje laiko apribojimus. Ačiū, prašysiu man atleisti. Esu tikrai labai pasimetusi, neturėjau laiko pasiruošti, o penk, už 15 minučių numatytas man vizitas pas gydytoją. Taigi bent šį kartą prašyčiau supratimo ir manau, kad Lambertas tikrai puikiai man atstovaus. Gerai, tada suprantu, kad Lambertas uh, vadovaus diskusijai. Kalimaderi uždavė vakar klausimą, į kurį dar nebuvo sureaguota, ar teisingai suprantu. Lambertas dar neatsakė į jūsų iškeltas mintis, ar ne? Taigi, mėly kolegos, vakar kalbėjom apie tris e, bendrųjų nuostatų aspektus, tai yra e, rodiklių rezervas, apribojimai ir e, atitinkamos priemonės taikymas. Dabar Lambertas turės progą atsakyti į klausimus. Sakėme, kad pratesime diskusiją šiandien, bet jeigu daugiau norinčių pasisakyti, dėl tų trijų aspektų nėra, galėsime greit klausimo svarstymą ir užbaigti, nes e, tikrai nekalbėsime apie miestų, su miestų plėtra susijusius dalykus, nes atsakingo kolegos nėra. Taigi, kolegos, nebent kalbėkite apie tuos tris mano išvardytus aspektus. Viktoras Baštinaro. Ačiū. Ir atsiprašau už tai, kad vakar nedalyvau diskusijoje nes e, peticijų komitete buvo svarstomi kiti svarbus klausimai. Dabar dėl to rezervo aš manyčiau, kad reikia pritarti kitiems kolegoms, kurie sakė, kad e, riba yra per didelė. Taip pat trūksta kriterijų tinkamų ir tai sudarys galimybės subjekt selektyvaus požiūrio pritaikymui ir tai kels papildomų problemų. Ir trečias dalykas, kodėl reiktų bendruomenės kai kurias e, ar savivaldybės bausti tokiu būdu. Regionų komitetas taip pat yra išsakęs nuomonę, kad reikėtų kiek kitaip tos kriterijus formuluoti. Dabar dėl apribojimų. Mes privalome tinkamai finansuoti sanglaudos pro, fondo projektus ir um, biudžeto, biudžetiniai apribojimai valstybėse narėse be abejo galioja ir tai reiškia, kad kaip tik reikia tinkamiau taikyti sanglaudos fondo lėšas. Ne, neleiskime, kad uh, visi tie projektai ar kalbos apie juos tik ir liktų kalbomis. Na ir dar vienas dalykas, man nerima kelia tai, kokį pasiūlymą pateikė Europos komisija. Bet išvelgiu aiškę būtinybę geriau formuluoti sąlygas ar, ar procedūras, e, kai yra kalbama, pavyzdžiui, apie lėšų pervedimą, skirimą ir, ir, ir apie valstybių narių e, vykdomą projektų atranką. Ir dar vienas dalykas, e, tai nėra mano asmeninė nuomonė, bet galiu va parodyti štai Um, šią knygą, šį tyrimą, kurį atliko Antverpeno um, vienas institutas. Ir kai pažvelgiai į pasiūlymus, pamatai, kad yra valstybių narių, kurioms nėra jokio pagrindo būti patenkintom sistema, kokia yra dabar. Taigi reikia geriau teikti pa paramą ir geriau skirstyti lėšas bei atrinkinėti projektus, jeigu norime, kad ši svarbi priemonė būtų patvirtinta ir tinkamai gyvendinama. Ar dar kas nors norės kalbėti dėl tų trijų svarbiausių klausimų? Taip, ponė Šrioder, ponė Deli ir ponas Omaržiai. Aš vakar dėja negalėjau dalyvauti posėdėje, taigi tik trumpai pakomentuosiu šiandien tuos tris aspektus. Aš norėjau grįžti prie mm, veiklos rodiklių rezervo. Manau, net čia slypi pati esminė problema. Nenorėjom kelti jokio spaudimo, o tik kelti klausimą dėl to, kokie rezultatai turėtų būti pasiekiami, kad būtų galima naudotis to rezervo lėšomis, kuris, reikia pasakyti, praktiškai simboliškas yra. Ir klausimo esmė yra ta, į ką reikėtų orientuoti tuos rodiklius ar, ar, ar veiklos rezultatus. Ir čia yra pagrindinė problema. Niekas neaišku šitoj srity, yra daug kritikos pažerta ir dėl to veiklos rodiklių rezervo klausimą reikėtų matyti atidėti dar svarstymui ateityje. Reiktų dabar kalbėti apie operatyvinę programų mm, pusę ir jos planavimą. Bendrųjų nuostatų reglamente tas atsispindi, bet taip pat ir specialiuose reglamentuose vėl apie tai kalbama. Ir visos tos vietos, kurios yra neaiškios, neaiškiai suformuluotos, e, yra susijusios su tais lygmenimis, koks yra santykis tarp prioritetų ašių, pavyzdžiui, investicijų prasme ir priemonių prasme, kokios sąsijos tarp tų lygmenų, kaip tai siejama su rodikliais, kurie vėlgi atsispindi jau specialiuose reglamentuose, o ne bendrųjų nuostatų reglamente. Ir kai visą tai aptarsime, tada jau reiktų orientuotis į um, veiklos rezultatų rezervą. Taigi aš manau, kad ponui Lambertui Vanistelroj reiktų pasiūlyti būtent taip dirbti. Aš manyčiau, kad komisijos pasiūlyme tik tai dar labiau sukomplikuojama padėtis. Ir daug kas kritikuoja tai, kad biurokratijos tik didės dėl to, o mes juk kalbame nuolat apie biurokratinės naštos mažinimą. Tas argumentas, manau, tikrai nėra nepagristas, nors problema išsprendžiama. Reikia susėsti kartu su komisija, mes dar ir darbo grupėje tą darysime, ir pakalbėti apie tos skirtingus lygmenis ir apie rodiklių priskirimą. Ar veiklos rezultatų rezervas labiau yra orientuojamas į būtent rodiklius ar, ar konkrečius rezultatus ir jų siekimą? Ar vis dėlto į kitus aspektus. Nes dabar neaišku, kada yra pritaikomas e, rezervas, kuriuo atveju. Ar galvojant apie veiklą, ar labiau apie rezultatus. Taigi, kai tą išsiaiškinsime, tada jau galėsime žygiuoti toliau. Dabar reikia išsiaiškinti pačią esmę, kaip yra skiriamos lėšos. Ačiū. Dar tik informuosiu tuos kolegas, kurie vakar nuo pat pradžių nedalyvavo diskusijoje, kad išklausėme ponios Pelegrin pristatymą. Jie buvo atvykusi pas mus iš Milan, Milane esančio pramonės tyrimų centro ir būtent kalbėjo apie veiklos rezultatais grindžiamą įgyvendinimo sistemą. Ir su tuo tyrimu galite susipažinti be abejo visi. Žodis dabar Karin Madėlė. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Nekalbėsiu tikrai apie su miestais susijusius klausimus, kolegos, kaip ir minėjote, takingo už tą klausimą nėra. Bet dėl to, kas aptariama šiandien, aš asmeniškai vis dar nesuprantu, kaip čia vis dėlto yra, pavyzdžiui, su valdysena. Jeigu komisija sako, kad pasiekta 10 milijardų riba, ar, ar 10 milijardų eurų yra iš sangodos fondų tam skirima, bet kaip tas skaičius buvo parinktas, kokiais kriterijais remiantis, kaip galima tas prioritetinės ašis apibriežti. Komisija taiko tam tikrus kriterijus, kurie vis dėlto yra kvestionuojami kaip yra su ta tinkama valdysena. Tos aspektus reikėtų išsameu aptarti ir taip pat norėčiau išgirti ir pono Van Listinro nuomonę. D'abord une remarque. Dėkoju. Na, pirmiausia, bendro pobūdžio pastabų iš mano pusės. Mm, puiku, kad mūsų parlamente ir komitete dėl svarbiausių dalykų, kaip ir uh, ryškėja konsensusas. Mm, tikėkime, kad ir darantis su taryba ir komisija taip, taip pavyks pasiekti. Na ir ta, reikia atsižvelgti į svarbiausią principą, kuriuo remiasi e, sanglaudos politika, tai yra e, solidarumas, apie tai kalbėjo vakar ir kolegos. Nes tai, ką dabar čia aptarėme, tai beveik kaip pirago ir batago principas. Bet e, pamatuoti rezultatų neįmanoma, nenusistatomi ir tikrai, tikrai strateginiai prioritetai. Taigi, bijau, kad e, šis rezervas taps e, administraciniu rezervu, o ne rezervu, kuris pasi padės pasiekti rezultatų. Na ir jeigu lėšus bus e, vien tik perdodamas kitam šalims, tai nebūtinai atitiks solidarumo principą. Na ir aš manau, kad komisija turi prisimti atsakomybę už gyvenimą strategijas. Komisija negali tiesiog atsisakyti savo atsakomybės. Turime pasakyti prieš tai. Dėkuoju, pane Matsonė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad vakar nedalyvau diskusijose, teko dirbti kitame komitete. Te galiu tik pritarti tam, kas sakė kolegos dėl to rezervo skirto rezultatams. O taip pat pritariu ir tam, kad reikėtų dar sėki peržiūrėti mūsų vertinimą, kai jau turėsime daugiau informacijos apie tuos kriterijus, kuriuos komisija nori naudoti atlikdama vertinimą. Ponai Vanisel Roy turėčiau klausimą. Man dabar nelabai aišku iš vakarykštės informacijos, kaip yra su tomis makroekonominėmis sąlygomis, prielaidomis. Vakar audito rūmų atstovas e, kalbėjo apie tai. Taigi norėčiau sužinoti ar ketinama su komisija dar sikidėrėtis dėl šio klausimo? Ir ar fon, vairių fondų lėšų panaudojimui bus taikomi tie makroekonominiai reikalavimai? Ar tik tai sanglaudos fondai bus taikoma šis re, re, reikalavimas ir kitiems? Pra, paprašysiu sureaguoti pranešio, patos teiksiu žodį komisijos atstovams ir paprašysiu sureaguoti. Dėkoju. Dėkoju. Mūsų darbinėme dokumente yra nustatytos mūsų pagrindinės e, linijos, nuo kai dėl e, rezultatų rezervo, tai mums nelabai aišku, kam reikalingas šis dalykas mes teiksime pakeitimus, kuriuos siūlysime neįdėkti rezultatų rezervo, jo atsisakyti. Na ir tiesiog žiūrėsime, kaip bus e, toliau. Manau, kad daugumai nepatinka šis rezervas. Jeigu krizės akivaizdu kažkas nepasitvirtina, tai nereikėtų bandyti dėkto dalyko. Turime pasitelkti tik tais tas priemonės, kurios tikrai duoda rezultatų. Uh, Ir jeigu dėl kažkokio siūlymo situacija tampa sudėtingesnė, tai reikės, jo reikės atsisakyti. Na, šiaip nereikėtų gilintis į tokius bereikalingus dalykus. Antra. Tai yra Connecting Europe priemonė. CEF vakar nurodžiau, kad mes du pranešiai iš esmės sutarėme dėl to, jog dalį mūsų lėšų reikėtų perkelti į kito teisinio pagrindo sritį. Mes nesame prieš šią priemonę Connecting Europe. Politinių požiūrių tikrai jį reikalinga, tačiau vis dėlto šiame kontekste kyla štai koks svarbus klausimas. Tai yra, koks yra santykis, kokios yra sąsas tarp šios priemonės ir sanglados politikos ir be kitako sanglados fondo lėšų panaudojimų. Šios sąsajos nebuvo paaiškintos, todėl turime kelti šį klausimą mm, aptariamo reglamento kontekste, o taip pat ir tos nuomonės kontekste, uh, E, kuri liečia transporto klausimus. Šią nuomonę rengia transporto komitetas. Aš manau, kad nereikia čia vadovautis principu, kas pirmesnis, tas gudresnis. Peržiūrėkime viską šiek tiek, pasižiūrėkime į tokius klausimus kaip sanglados politikos įgyvendimas, taip pat e, sanglaudos politikos kriterijus, taip kaip viskas suplanuota dabar nėra tinkama. Aš manau, kad reikia gero teritorinio paskirstimo šiame kontekste. Taigi siūskime ne vien tik neigiamus signalus, o aukščiausių e, sumų nustatymas, tai kalbėjau šį klausimą, be kita ko dalyvant mūsų posėdėje ir biudžeto kontrolės komiteto atstovui. Kaip ten bebūtų, aš manau, kad nėra kol kas tinkamai subalansuoti pasiūlymai liečiantis aukščiausias ribas. Taip, dabartiniai pasiūlymai gal ir neblogi, bet kadangi keičiasi ekonominės sąlygos, tai tos pasiekmes palies visas sferas nuo viršaus iki apačios. Taigi svarbu pasirūpinti, kad tos priemonės iš tikrųjų duotų rezultatų konkrečiai praktikoje. Mūsų aptariama tema turėtų būti disk keliama ir diskusijų dėl finansinės perspektyvos kontekste. Mes galime reikšti savo nuomonę, teikti savo pakeitimus, tačiau vis dėlto mano manimo svarbu atitinkamus sprendimus dėl mūsų aptariamos temos priimti finansinės perspektyvos kontekste. Mes ekspost aptarėme tam tikrus klausimus, e, remiamės tam tikrais kriterijais. Ir kol kas neišspręstas štai koks klausimas. Jeigu mes esame prieš makroekonominės sąlygas, tai tuomet kyla klausimas, kaip visą tai derinti su tais sprendimais, kurie yra priemami šešių teisės aktų paketo kontekste ir ekonominio, val, ekonominio valdymo sistemos kontekste. Aišku, mes galime pateikti savo pasiūlymą, tačiau tai toli gražu nereikš, kad tokiu būdu išsistems diskusijos ir mes galėsime daryti įtakos. Dar vienas dalykas tos keturios ar penkios naujos priemonės liečiančios miestų politiką. Mes jas aptarsime su ponu Albrechtu, nes šiame kontekste tos priemonės yra labai svarbios. Ponios Kril šiandieną dėja nėra mūsų tarpe, bet te galiu pasakyti, kad tikrai renksime nemažai pakeitimų kartu ir bandysime kiek įmanoma labiau traukti jūs į šios darbus ir tikimės susilaukti jūsų kon, e, konstruktyvus indėlio. O dabar prašau pasisakyti kolegą dėl aukščiausių ribų ir Connect Europe, ne daugiau nei penkias minutės. Pirmiausia, dėl viršutinių ribų. Nikolas Martins apie tai rodos vakar kalbėjo, nesigilinsiu į visus aspektus tiesiog dėl makroekonominių reikalavimų. Na, kol kas diskusijų daugiausiai buvo kalbama apie sankcijas, Inkas Martin vakar nušitė visą filosofiją, tačiau bendru nuostatų reglamento 21 straipsnį būtent apie tai ir kalbama. Ten siūlomas e, toks e, požiūris, kuris bus ir prevencinis, ir e, E, raginantis ir kartu tai skatins reglament, e, diskusijas tarp valstybių narių e, ir komisijos, kaip spręsti problemas. Taigi siūlau įsigilinti 21 straipsnį, matyti jis holistiškai visą, o ne susi, apsiriboti vien tik tą dalimi, kur kalbama apie sankcijas. Dabar dėl rezultatų rezervo. Uh, tarsi man taro įspūdis, kad ne visi supratote, kokia mintis su, slypi už to. Tiesiog paaiškinsiu, ką, ko nereiškia tie, tas rezervas. Pirmiausia, tai nėra europinis rezervas. Tai yra rezervas, kuris bus e, taikomas valstybių narių lygių ir pinigai rezervą atidami valstybių narių lygių. Antra, atrodo, dar yra vienas nesusipratimas tarsi suvokiama, kad yra konkurencija tarp programų dėl išteklių. Na, o komisijos siūlomas mechanizmas numato, kad pagal kiekvieną programą yra nusistatomi tos programos nusavi tikslai ir žingsniai, kaip tų tikslų pasiekti. Taigi galima įvertinti pažangą siekiant tų tikslų. Taigi tai nereiškia, kad programos tarpusavyje e, konkuruos. Ne, tai reiškia, kad vykdant programas reikia pasiekti nusibrieštų tikslų. Ir taip pat tai nėra mechanizmas, kuris yra skirtas taikyti nuobaudams, kai yra neįvykdomas tinkamai tos programos. Ne, tas mechanizmas yra skirtas tam, kad programas būtų įgyvenimas gerai. Taigi, e, tai, tai jeigu jeigu nebus tinkamai panaudojamas lėšas pagal vieną programą, tai vis tiek valstybė narė tas nepanaudotas lėšas galės panaudoti kitoms programoms nacionaliniu lygiu. O kai dėl e, rezultatų rezervo, tai sakyčiau, tai yra čia toksai beveik mechaninis procesas. Taigi reikia tiesiog įvertinti, ar programų tikslai buvo įgyvendinti. Jeigu tie tikslai e, nepasiekti, tuomet e, programoms nesuteikiamas lėšas iš rezervo, o jeigu tikslai pasiekti, jiems suteikiamas lėšas. Kyla klausimas, kaip paskirstyti tuos rezervus, tačiau pats mechanizmas ir gan paprastas mūsų manimo. Nuo perinant prie Connecting Europe priemonės. Taigi, Čia viskas susivedė į tai, kaip ši priemonė e, galėtų būti panaudomas anglodos politikos tikslams įgyvendinti. Ir Connecting Europe priemonė iš esmės yra priemonė, kuri taikoma atsižvelgiant į poreikius. Ir siūlydama šią priemonę komisija svarstė, kaip užtikrinti, kad tie būtini projektai, kuriuos būtina vykdyti neturtingamose regionuose, sanglodos regionuose būtų kurimi. Taigi, tie projektai, kurie bus finansuojami pagal šią priemonę, tai yra sudėtingi projektai jau užtikrina e, sąsajas ryšius ir valstybėms narėms sudėtinga vien, vienoms įgyvendinti šios projektus. Būtent todėl komisija ir mano, kad reikalingas specifinis mechanizmas e, pavadintas Connecting Europe priemonė. Ir tokiu būdu e, lėšas iš sanglaudų fondų bus perdodamas, perkeliamas į patį mechanizmą. Taigi kol kas viskas gan aišku. Kol kas neišspręsta štai koks klausimas ir aš manau, kad jūsų komitetas tai žino, tai yra neaiškia, kaip paskirsti pačius rezervus. Komisijos pasiūlyme nurodyta, kad didžiausias prioritetas turi būti teikiamas e, paskirsime nacionaliniu lygiu. Todėl bus daugiausiai dėmesio skiriama tam, kaip e, bus užtikrintas e, tas perdavimas ir kaip valstybės narės užtikrins šį paskirstimą. Ir komisija nori, kad būtų pakankamai saugiklių tam, kad e, tos valstybės narės, kuris gaus lėšas, galėtų tinkamai paskirsti tas rezervus. Štai tiek iš mano pusės. Ačiū. Dėkoju. Kągi, siūlau perėti prie kito klausimo. Kolegos, e, turime e, mažiau nei dvi valandas, tačiau turime aptarti keturis reglamentus. Aišku, per ateinančius mėnesius tęsime diskusijas dėl šių reglamentų. Taigi, kiekvienam reglamentui turime apie pusvalandį. Todėl, nu, kai pranešėjas pristatys savo uh, pranešimą, apsispręskite, ar norėsit pasisakyti ne, o po to jau neįtrauksiu sąrašą naujų kalbėtojų. Mes e, negalime leisti, kad e, kitiems kolegams pasisakant vis e, labiau išauktų kalbėtojų sąrašas. Taigi pradėsime e, nuo ponios Marijai Rogeiperės nuomonės Europos socialinio fondo ir Prašau nurodyti, kad norit pasisakyti dar kalbant pranešėjai. Prašau, Marija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, daugiausia dėmesį skirsiu e, darbinio dokumento analizai. Na, mūsų komitete buvo tarsi pasiektas konsensusas, tai yra atspirties taškas, po to kalbės apie bendrą strateginį pagrindą, o po to e, perėsiu prie socialinio fondo klausimą. E, Na, taigi, kaip supratau, mes turime dėl trijų dalykų. Pirmiausia, tai, kad socialinės fondas turi pritinės vertės tam, kad kovėtume su skurdu, atskirtimi ir taip toliau, taip pat tam, kad būtų užtikrinta įtrauktis, vienodas galimybės e, darbo rinkoje ir kitur. Taip pat reikia užtikrinti lankstumą tam, kad galėtume atsižvelgti į skirtumus tarp regionų bei supaprastinti procedūras bei mažinti administracinę naštą, kur yra pernelik didelė. Taip pat reikia užtikrinti lengvesnę prieigą prie fondų finansavimo. Taip pat labai svarbu įtraukti socialinius subjektus bei ne, nekomercinės organizacijas bei vietos regiono valdžios institucijos, rengiant ir gyvenant programas. Taip pat e, pakalbėsiu apie du klausimus, e, kurie yra susiję bendrojo reglamento ir kurie turi tiesioginį poveikį Europos socialinio fondo lėšų panaudojimui. Pirmiausia, labai svarbu užtikrinti tinkamą finansavimą iš ES biudžeto socialiniam fondui, tam, kad galima būtų lankščiai vykdyti tikslus dėl lankstumo reikia valstybėms narėms ir regionams e, panaudojant socialinio fondo lėšas. Antra, labai svarbu maisto mastu turi būti tinkamai finansuojama iš socialinio fondo, turi būti skiriama pakankamai lašių, lėšų, nors tai nėra idealus sprendimas, tačiau jis vis dėlto reikalingas tam, kad galima būtų mažinti skurdą. Ši programa yra labai esminė ir ji padeda milijonams ES piliečių. Toliau perėsiu prie socialinio fondo specifinio klausimo. O kai dėl e, taikymas ryties, tai fondo antras ir trečias straipsnis. Ir aš manau, kad reikėtų daryti konkrečias nuorodas, kuris man manimo būtinas. Taigi tai yra susijęs su Europos užimtumo strategija, taip pat su socialinėmis grupėmis bei lyg vienodų galimybių politiką. Taip pat reikia atsižvelgti į prioritetus, taip kaip, pavyzdžiui, migrantų įtraukimas, tinkamas e, apmokymas, švietimas ir toliau ketvirtas straipsnis, e, nuoseklumas ir tematinės sąsajos. Komisija nurodė, kad būtina koncentruoti e, investicijas regioninių lygių į keturias rytis. Ir 60, 70 ir 80 procentų yra numatyti nuošimčiai, o nacionalinių lygių kiekviena valstybė narė turi užtikrinti minimaliai 20 procentų visų uh, išteklių teminėms tikslams kaip pavyzdžiui kova su uh, skurdu ir socialiniai klausimai. Labai svarbu skirti skirti šias lėšas dabartinėme kontekste. Jeigu paskaičiuosime, kad šimtas, daugiau nei 130 milijonų europiečių kyla pavojus atsidurti skurti ir atskirtyje. Suprantu, kad susitelkiant tik tais keturis pritis net regionų lygių ir numatant tokius aukščius nuošimčius, tai reiškia, kad yra gerokai sumažinamas lankstumas ir labai sudėtinga. Uh, pritink, pritaikyti socialinio fondo lėšų panaudojimą prie kiekvieno regiono specifikos ir poreikio. Taigi atrodo tinkiamiausia būtų e, numaž, matyti mažesnius nuošimčius prioritetams ir reikėtų maksimalų investicijų š, programom. Šeštas punktas e, partnerių įtraukimas. Labai svarbu įtraukti nevyriausybės organizacijas ir socialinius partnerius ir mm, to galbūt nepakaks tam, kad būtų užtikrinta mažų socialinių organizacijų dalyvavimas. Todėl manau, kad vietos regionų valdžios institucijos turėtų būti labiau įtrauktas. Galbūt ne visas vietos regionų valdžios institucijų turi tas pačias galimybės ir priemonės. Čia turiu galvoje kaimo vietovės. Lyčių lygybė septintas punktas. Taigi lyčių lygybė turėtų būtų įtrauktas šios klausimas tam, kad būtų mažinamas atotrukis tarp moterų ir vyrų atlyginimų, taip pat, kad būtų užtikrintas geresnės galimybės darbo rinkoje moterims. Taip pat reikėtų atsižvelgti į priklausomų asmenų e, padėtį, taip pat reikia gerinti galimybę derinti darbinį ir šeiminį gyvenimą. Nediskriminavimas aštuntas punktas. Reikia atsižvelgti tų asmenų padėtį, kurie patiria vairalypę um, diskriminaciją. Devintas punktas. Socialinės naujovės. Ten yra asmenių pasiūlymų. Ir manau, kad jeigu mes apibrėšime tam tikras sąsės tarp operatyvinių programų ir konkrečios politikos, tokiu būdu galėsime uh, E, užkirsti kelią pavienių e, izoliuotų priemonių taikymai. Dešimtas straipsnis tarp nacionalinis bendradarbiavimas ir, ir regioninis bendradarbiavimas. E, tarp regioninis bendradarbiavimas yra labai svarbus, pavyzdžiui, teikiant techninę pagalbą bei sprendžiant tarp valstybinio pobūdžio klausimas. Taip pat nusistatant teminius tikslus, kas leis ilgalaikę perspektyvą pasiekti sėkmės. Uh, Na, o jeigu būtų rengiamas temų sąrašas, tai tai turi būti daroma ribotai, čia parlamentas turėtų nešti savo vaidmenį. Todėl siūlome į Europos socialinio fondo reglamentą įtraukti tekti tokių teminių sričių sąrašus ir leisti parlamentui nešti savo indėlį. Toliau, konkretos nuostatos liečiantis e, regionius ypatumus, 12 straipsnius. Taigi reikia numatyti e, galimybę iš socialinio fondo e, finansuoti regionių vystimasi strategijas. Šis pasiūlymas yra labai svarbus, juolab, kad yra susitelkiama į miestus rytis socialinės ir žimtumo politikos srityje. Vis dėlto manau, kad reikia atsižvelgti regioninis ir vieto ypatumus. 14 straipsnis. Kalbame apie kaštus ir siūlome daugiau lankstumo įgyvendinant programas ir panaudojant fondo lėšas. Ir tokiu būdu uh, fina, programų finansavimas bei procedūros bus lankstesni ir tai leis sumažinti uh, administracinę naštą. O tikslas yra suteikti daugiau galimybių naudos gavėjams. Taigi labai svarbu e, nustatyti konkrečias koncepcijas, kurias įgyvens e, valstybės narės. Bendri rodikliai yra labai svarbus dalykai. Kaip žinote, komisijos pasiūlyme yra nemažai uh, rodiklių, kurie leis pasverti socialinio fondo lėšų panaudojimą našumą. Ir reikia uh, pa, bendrų rodiklių ir rodiklių liečiančių naudos gavėjimas. Na ir aš manau, kad reikėtų labiau vertinti socialinio fondo lėšų panaudojimo veiksmingumą. Ir taip pat reikia atsižvelgti ir lyties aspektą, ir reikia atitinkamų rodiklių. Taip pat reikia rodiklių tinkamų ilgelesnėje perspektyvoje. Ir tie rodikliai galėtų būti labai naudo, naudingi pasveriant socialinio fondo lėšų panaudojo veiksmingumą. Na, o šiaip norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad e, mes pristatysime um, pranešimą balandžio 27 dieną, pakeitimus galima teikti iki gegužės antros dienos, o po to gegužės mėnesį plenarinė sesija aptarsime šį pranešimą. Tikiuosi, kad kolegos įneštinė savo indėlį tam, kad galėtume tobulinti šį pranešimą, kuris yra labai svarbus šiame krizės kontekste. Trys kalbėtojai nori užduoti klausimus, taigi tikiuosi, kad kiekvienam pakaks po tris minutės laiko. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai pranešėjai už visas išsakytas pastabas. Labai džiugu tai, jog Marija atkreipė dėmesį visus tuos elementus liečiančių Europos socialinio fondo veiklą, nesiginsiu detalės, tiesiog norėčiau pabrėžti, kad šiuo metinio e, dėl šios dabartinės ekonominės e, situacijos socialinis fondas yra labai svarbi priemonė kovojant su skurdu, nedarbo bei socialinė skirtimi. Taip pat tai padeda užtikrinti didesnį socialinį įtraukumą. Taigi, e, tos atitinkamos nuostatos e, numatytas šiame reglamente turėtų būti lankstesnės. Konkrečiai čia turiu galvoje klausimą, kuris liečia mm, ringfencing. Tai yra socialinės politikos pribojimą ir tai yra, kaip reikėtų nustatyti būtinamas minimales e, kvotas. Aš manau, kad tokiu būdu neatsižvelgiama į pakankamai į vairovė valstybėse narėse bei regionų padaryta socialinė pažanga. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į vietos ligmens organų ypatumus tam, kad galima būtų užtikrinti tinkamą ir programavimą. Manau, kad reikėtų lankstesnių ir drastiškesnių sprendimų šioje srityje. Antra, lyčių lygybės klausimai. Ne vien tik šiame komitete, bet ir plenarinėje sesijoje uh, nesiki kalbama apie moterų diskriminavimą, tai yra diskriminavimas dėl lyties. Ir tai yra tiesiog žodžiai, kurie po to įtraukiami į reglamentus, tačiau vis dėlto susidaro įspūdis, kad praktiškai moteriams tai nepadeda. Tai iš tikrųjų egzistuoja apie 20 procentų atotrukis tarp moterų ir vyrų atlyginimų, taigi turime dėti visas pastangas tam, kad pasinaudodami visomis turimis priemonėmis galėtume užtikrinti tinkamą moterų integraciją į darbo rinką po to, kai šios augino vaikus. Yra daug moterų, kurios dirba viešame sektorėje ir krizės e, akivaizdoje e, pirmiausia atleidžiamas moteris dėl biudžeto mažinimo, jos praranda savo darbo vietas. Regionų komitete kalbam apie tai, kaip galima būti e, panaudoti Europos socialinio fondo lėšas Um, kaip atasvara taupimo politikai valstybėse narėse. Galėtume galbūt panaudoti ir pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondo lėšas tam, kad e, galima būtų um, padėti tiems žmonėms, kurie yra masiškai atšleidžiami dėl ekonominės krizės. Taigi, labai svarbu, kad uh, panaudojant socialinio fondo lėšas būtų atsižvelgiama tiek į darbuotojų, tiek ir darbdavių padėtį. Taip pat reikėtų panaudoti fondo lėšas e, mokymui, pažiūrėjau, mokymui visą gyvenimą, profesiniam rengimui ir taip toliau. Taigi, manau, kad reglamento nuostatas turėtų būti aiškesnės, griežtesnės, tam, kad būtų aišku, kokio tipo lavinimui, mokymui bus skiriamos fondo lėšos. Labai svarbu, kad šios priemonės pasiektų visas valstybės narės. Kalbam apie tai, kad reikia aukštinti pensinį amžių, nes tiesiog gyventojų amžiaus trukmė didėja, gimsta vis mažiau vaikų, visuomenėse senėja ir nepamirškime, kad vis daugiau yra žmonių vyresnių nei 50 metų, kurie praranda savo darbo vietą ir jiems labai sugru, sunku vėl įsidarbinti, sugrįžti į darbo rinką. Todėl privalome pasiekti, kad šie asmenys senėtų ne vien tik aktyviai, bet galėtų išlaikyti savo darbo vietas ir taip pat turėtų būti didinamas pensinis amžius dar sėki pakartosiu savo mantrą, tai yra švietimas, mokinimas, profesinis rengimas. Reikia parengti darbuotojus taip, kad jie atitiktų darbo rinkos poreikius. Ir daugelis europinių fondų, skaitant ir mm, socialinį fondą, panaudoja savo lėšas nebūtinai veiksmingai. Ir aš manau, kad jeigu fondo lėšas skirsime švietimui mokymus, tai kaip tik tai bus labai veiksmingas lėšų panaudojimas, kuris duos apčiamų rezultatų. Taigi turime pasirūpinti, kad fondų lėšus panaudotas švietimui mokymui būtų duotų konkrečių rezultatų. Pa, be kita ko, pavyzdžiui, tie vyresniamžiai žmonės praradę darbo vietą galėtų grįžti į darbo rinką. Taigi, norėtųsi sužinoti iš komisijos, kiek lėšų iš fo, Europinių fondų bus skiriama vyresnio amžiaus darbuotojų praradęs darbo vietą sugražinimui į darbo rinką. Ir taip pat norėtųsi sužinoti, kiek asmenų e, atlikę, gavę mokymą pagal uh, fondo programas iš tikrųjų sugebėjo įsidarbinti. Mm. N plus 3 yra svarbi konte, koncepcija ir labai svarbu, kad e, fondo lėšos būtų panaudomas veiksmingai, greitai ir Tokiu būdu būtų gaunama kiek įmanoma didesnės pritinės vertės iš projektų vykdymo. Na ir galiausiai labai svarbu apibriežti skirtingas investicinių projektų koncepcijas. Na, iki E, pakeitimų teikimo termino, dar turime laiko diskusijoms, pasinaudokime tuo ir aš tikiuosi, kad e, atsispindės visi šie elementai ir pakeitimuose. Turite gerbti tą trijų minučių taisyklę ir baigti pasisakymą. Ačiū pirmininkė, mes taip pat pritarėme šią iniciatyvą aptarti Europos socialinio fondo naudojimą matome, kad instrumentas nėra pakankamai veiksmingai įgyvendinamas ir turime atkreipti dėmesį į rodiklius. Rodiklius kitam finansiniam programos laikotarpiui. Rodikliai atkreipia dėmesį į profesinį mokymą, tačiau neatsižvelgiama į situaciją kiekvienoje valstybėje narėje. Atrodo, kad neatsižvelgiama į darbo rinkos poreikius. Šiuo metu yra įgyvendinamos reformos, ypač naujose ES narėse, naujosios valstybės bando pritaikyti ekonomiką ir darbo rinką prie vakarų reikalavimų ir, kaip jau minėjo kolega, pasiūlymuose neatsižvelgiama į nacionalinę specifiką. Taigi, pateikiant pasiūlymus naujai programai reikėtų detaliau bendradarbiauti su valstybių narių atitinkamomis institucijomis bei regioninėmis institucijomis, nes norime įtraukti regionus, bet labai dažnai regionai yra priversti prisitaikyti prie primestų taisyklių. Jeigu regionas gali plėstis tam tikrame konkrečiame sektoriuje mes negalime jo priversti plėtoti visai nenaudingą kitokį sektorių. Tai būtų tik pinigų švaistimas ir Europos socialinis fondas turi užtikrinti tą dalinę paramą ir aš norėčiau pateikti pasiūlymą dėl Europos garantinio fondo naudojimo kiekvienų metų pabaigoje turėtumėme įvertinti riziką. Pinigai ir lėšos skirtos garantiniam fondui turėtų būti numatytos metų pabaigoje kitiems metams. Tai turėtų būti suderinta su Europos investiciniu banku. O būtent pasinaudodami tuo fondu gavėjai galėtų gauti tą papildomą finansavimą ir tokiu būdu lėšus būtų laisvai skirstomos. Taigi, tas fondas turėtų atitikti Europos socialinės pagalbos strategiją – bei apskritai ES gyvendinamus tikslus. Ir dar vienas neką mažiau svarbesnis dalykas noriu atkreipti jūsų dėmesį į nacionalinės administracinės programas. Manau, kad komisija galėtų pateikti pasiūlymų dėl nacionalinių administracinių programų. Čia aš kalbu apie tai, kaip reikėtų leisti lėšas, kas turėtų būti kontroliuojančioji įstaiga ir panašiai. Dėkuoju, sako pirmininkė. Pone Šrioder. Norėčiau padėkoti pranešiai, mes e, kartu buvom susėdusios, dirbom, viskas vinksta tinkama linkme, labai konstruktyviai. Taigi, e, tai yra svarbis rytis ir svarbu čia pasiekti konsensus, tarti dėl prieš mane pasisakiusių kalbėtojų. Man visiškai neaišku, kaip koks bankas galėtų sutikti garantiją socialiniam fondui. Neįsivaizduoju, kad bankas e, tai darytų ir paprastai tai yra viešosios lėšos skiriamas žmonėms e, atsidūrusiems sudėtingai padėtyje. Mm. Na, tai aišku, yra svarbus politinis klausimas, tačiau negalime šio klausimo kontekste reikalauti, kad valstybės narės susisatytų prioritis, o konkrečiai dėl fondo reglamento ir sureaguos tai, ką sakė pranešėja. Mes žinome, kad e, išsiplėtė investiciniai prioritetai todėl bendrame reglamente numatyta skirti daugiau lėšų socialiniam fondui, nes tiesiog išaugo jo užduočių ratas. Mes kaip žalieji tam pritarėme, tai atitinka ir strategija Europa 2020. Na ir aš manau, kad tai yra didelis šansas. Vis dėlto e, tekstai išvelgia konkrečią problemą. Ypač e, tai, kad neatsižvelgta į skurdo mažinimo tikslą, neatsižvelgime tai, kas yra gavėjas. Taigi išpla, išplėtus e, tikslus, išplėč, išsiplečia ir naudos gavėjų ratas. Turime tai atsižvelgti. Ir atitinkamai patei, parengsime pakeitimų, nes kitaip viskas nepasitvirtins praktikoje problemų išvelgiam ir dėl ketvirto straipsnio, nes net jeigu bus koncentruotai panaudojamos lėšos ir tam yra priežasčių, vis dėlto tai nepasitvirtins. Tarkim, pažiūrėsime į prioritetą kovą su um, skurdu. Tarkim, viena valstybė narys sukoncentruos daugumą iš socialinių finišų gaunamų lėšų į kovą su skurdu. Taigi yra sukuriama kovos su skurdu programa regionui ir visai valstybei nariai. Ir jeigu konkrečiai viską pažiūrėsime, tai yra septyni konkretus prioritetai, kurie yra susijęs su kovos su skurdu programa. Ir jeigu jau bus kuriama kartą kuriama tokia programa, tai ir užimtumos rytį reikėtų nusimatytis ir prioritetus jau dabar turime. Uh, devynis prioritetus. Jeigu lėšos bus skiriamas vien tik tais kovos su skurdu, programa vis dėlto nepasitvirtins, nes tų prioritetų yra per daug. Pats principas yra tinkamas, tačiau ketvirtame straipsnė pasirinktas formuluotas yra prastas. Mm, tie, tai teminiai prioritetai, mano manimu, yra geri, o po to jau jų kontekste vieno, vieno iki 11 e, straipsnių reikia viską konkrečiau suformuluoti. Tai yra numatyti konkrečias sumas ir lėšas. Na, o jeigu kalba, kalbėsime apie konkrečias priemonės, tai geriausias kovos su skurdu programa e, būtų geriausia būtų derinti įvairias priemonės, švietimą ir kitas priemonės ir taip toliau. Nes kitaip nepasieksime norimo rezultato, tai yra e, mm, skurdo mažinimas, e, mokyklos, e, mokyklą metančių jaunuolių skaičių ir taip toliau. O taip pat nesumažintume ilgalaikių bedarbių skaičių. Kitas baras, ties kurio reikėtų dar padirbėti, tai straipsnis, kur kalbame apie partnerystę, tai yra šeštas straipsnis. Ten daromas skirtumas tarptų valstybių narių kurios yra mažiau įsivyščiusios ir kitų valstybių narių nenoriu tokio paskirstimo, nes visose valstybėse narėse vis dėlto šios rytį yra didelių problemų, nors jos ir galbūt turtingos. Taigi turėtume gerinti partnerių gebėjimą įsitraukti į šį partnerystės dialogą. Tai reiškia, kad dėl antro ir trečiojo punkto reiktų teikti pakeitimą. Džiugu, kad pranešėjai pasiryžo pasirinkti būtent tą sprendimą dėl pagalbos maistų programos, nes e, yra didelis pavojus, kad e, tiesą sakant, tik 20 procentų neturtingų žmonių gauna pagalbą maistu pagal atitinkamą programą ir daugiau nieko čia nebereikia daryti. Vis dėlto manau, kad atsižvelgiant į bendrą situaciją, konkrečiai turiu galvoje šešias valstybės nares, kur nėra kitokių sprendimų. Dabar vėl periname prie ketvirtą straipsnio. Na ir tai reiškia koncentracijos įsitrė, kad reikės daugiau priemonių temniams tikslams pasiekti. Ir reikės derinti pagalbos maistų programas bei įtraukimo programas ir čia reikia daugiau lankstumo. O dėl tų šešių šalių, mano manimo, nėra kito sprendimo. Ir būtent šią linkmę ir eikime, nes turime padėti tikslinėms ir nepadėsime joms, jeigu negalėsime derinti įvairių priemonių. Taigi Manau, kad čia toms šešiams valstybėms narėms tai būtų tinkamas metodas. Pritariu pranešėjai ir dėl tų kryžminių nuostatų. Ir manau, kad yra dar viena problema, kuri neįspręsta. Gal čia komisija padės, ponas Berkovicas dar yra mūsų tarpe. Nes galbūt ne vien tik šiame reglamente, bet ir kitur atitinkamų nuostatų, tai aš jų neradau darbo grupėje diskutavome šį klausimą ir buvo pasakyta, kad tų nedidelių projektų atveju, kur nėra ilgo iš ankstinio finansavimo periodo, tai yra, kad komisija turėtų suteikti iš ankstinį finansavimą ir tokiu būdu e, rizika guls ne ant projektų vykdytojų pečių, nes jeigu valstybės narės neprisima žingsnio finansavimo, tai visas finansavimo našta gula ant projektų vykdytojų pečių. Ir neradau jokių nuorodai tai, kad komisija finansuos kažkokią dalį projekto preliminariai ir tik po to vėliau projektų vykdytojai finansuos e, tą projektą. Taigi labai svarbu, kad tam, kad projektas, mažo masto projektas būtų įgyvendintas, tai yra, kad būtų suteiktas iš ankstinis finansavimas, o po to projekto vykdytojai galėtų vykdyti patys, nes e, neprimtina, jeigu projektas įstriks dėl to iš ankstinio finansavimo stygiaus. Ačiū. Mėla, please, dos minutus. Daugiausia dvi minutės turite, prašom. Dėkoju. Dėkoju kolegams už jūsų išsakytas mintis ir indinį į diskusijas dėl socialinio fondo reglamento. Na, tikrai puiku, kad e, galiu būti tikra, jog visi dirbsime iš vien tam, kad parengtume kiek geresnį pranešimą. Nes labai svarbu, kad galima būtų tinkamai panaudoti šio fondo lėšas, kurių ypač dabar labai reikia. Ir labai svarbu, kad fondo lėšas galima būtų panaudoti lėkš, lankščiau, įvairiau. Na, taip pat labai svarbu, kad fondo lėšas pasitarnautų aktyviai realioms, aktyvioms užimtumo politikos kryptims, taip kaip būtų galima skatinti uh, profesinį rengimą, švietimą, mokymą, įtraukimą į darbo rinką. Taip pat labai puikiai, puikus yra pasiūlymas dėl bendro finansavimo, turime jį išanalizuoti, tačiau bendradarbiausime visi tam, kad parengtume kuo įmanoma geresnį pranešimą. Like to... Dėkoju, ar komisija norėtų trumpai pakomentuoti, prašom. Taip, dėkoju. Perduosiu žodį kolegai, bet prieš tai noriu atsakyti poniai Šrioter dėl iš ankstinio mažų projektų finansavimo. Reglamente nenumatytas specialus mechanizmas dėl iš ankstinio mažų projektų finansavimo, bet ką mes darysime, tai yra mes panaudosime finansinį mechanizmą bendradarbiauti su, bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir štai ką komisija numato. Prieš tai, kai valstybė narė pateikia paraišką komisijai, komisija tik kompensuos tas išlaidas, kurios jau buvo išmokėtos lėšų gavėjui. Valstybė narė taip pat gali prašyti finansuoti jau ta, tas lėšas, kurios dar nebuvo sumokėtos gavėjui. Taigi toks numatytas iš ankstinio finansavimo mechanizmas ir tokiu būdu valstybė narė bus pakankamai likvidi, pajėgi finansuoti projektus. O dabar tai, ką jūs siūlote. Tai, ką jūs siūlote, ir bus įgyvendinama. Tokiu būdu ir galėsime užtikrinti iš ankstinį finansavimą. O dabar perduosiu žodį Tomui Bender, savo kolegai, kuris dirba su Europos socialinio fondo klausimais. Dėkoju labai trumpai, pabandysiu atsakyti į užduotus klausimus. Taigi dėl koncentracijos ir lankstumo prieš priešos komisija pritarė abiems konceptams. Negalime pasakyti, ką regionas ar valstybė narė turi daryti. Mes teig, sutikėme tam tikrą lankstumą, numatomo keturias pagrindinės teminės grupės ir tuomet atsižvelgiant į situaciją, skubą, regiono reika, poreikius, galima atitinkamai reaguoti. Taigi mūsų nuomonė to lankstumo pakankamai. Investiciniai prioritetai gali būti numatyti tuose keturių siūlomų temų rėmuose. Dėl rodiklių ir veiksmingumo. Socialinio fondo ir bendrų nuostatų reglamento ataskaitoje mes pasiūlėme tuos bendrus rodiklius, tiek vertinant rezultatus, tiek Europos socialinio fondo panaudojimo rezultatus. Čia reikia atsižvelgti į specifinius programos įgyvendinimo rodiklius, kurie jau bus taikomi konkrečioms programoms. Tam, kad išvertintumėme padarytą poveikį, komisija numato atitinkamą nuostatą, kurią galės naudotis valstybės narės, pateikdamos poveikio ataskaitas. Taigi mes kalbame apie tris lygius - rezultatus, po ir poveikį. Tokiu būdu vertinsime programų veiksmingumą ir efektyvumą. Taip pat pasižymėjau jūsų klausimus dėl finansavimo. Buvo pasakyta, kad yra tam tikros kvotos nacionaliniams fondams. Taip, komisija siūlo tam tikrus lubas kai kuriems regionams ir kai kuriems fondams. Ir tie procentai mūsų numatyti yra parengti atsižvelgiant į esamą situaciją ir tai yra tam tikra biudžeto apsaugos priemonė. Dėl diskriminacijos, lyčių diskriminacijos galiu pasakyti, kad valstybės narės lankščiai gali pasirinkti, kokios jų nuomonės rytis yra svarbiausios. Manau, kad finansinė programa ir priemonės nebus naudojamos vien konkrečiai sumažinti skirtumą užmokesčio tarp vyrų ir moterų. Reikia bendrai žiūrėti į šią problemą ir taikyti įvairias programas. Taigi valstybės narės turi parengti atitinkamas strategijas, kurios turėtų numatyti, kaip reikėtų kovoti su įvairia diskriminacija ir jos formomis. Taigi tokia būtų valstybių narių užduotis parengti strategijas ir jau tada atitinkamai kreiptis į skirtingus fondus. Taip pat Madame Schroeter klausė dėl bendradarbiavimo nuostatų ir dėl finansavimo socialiniams partneriams ir nevyriausybinėms organizacijoms. Mes nematėme būtinybės keisti dabar egzistuojančių taisyklių. Dažniausiai m, mm, pakanka lėšų ir finansavimas yra įgyvendinamas tinkamai kai yra vykdomi bendri veiksmai su socialiniais partneriais. Taip pat pasižymėjome tai, ką pasakėte dėl vargingiausiai gyvenančių. Komisija yra atimiausioje ateityje planuoja pateikti atitinkamą iniciatyvą ir ką jau minėjo Piteris. Europos socialinio fondo reglamente yra speciali nuostata, kur valstybių narių institucijos turi atsižvelgti į 50 tūkstančių eurų ribą. Ir mūsų nuomonė, tokiu būdu bus daug greičiau, daug efektyviau galima finansuoti tos mažesnės apimties programas. Dėkoju, kad baigėte, o šiaip ar taip būčiau jūs sustabdžiusi. Liko 75 minutės ir 3 reglamentai. Taigi tikrai dabar būsiu daug griežtesnė ir jūs nutrauksiu, neleisdama kalbėti per ilgai. Dabar perkime prie kito klausimo ir Rikos Mener. Kalbėsime apie Europos regionos plėtros fondo paramą Europos regioninio bendradarbiavimo tikslui, prašau. Kiitoksia, puheenjohtaja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Parengiau šį darbo dokumentą, kuris buvo visiems išplatintas, taip pat e, išsiuntinėtas ir elektroniniu paštu. Suskirčiau savo dokumentą į septynis skyrius, e, temos, e, kurios čia aptariamos jau yra diskutuotos ir anksčiau, bet aišku yra ir kai kurių gal klausimų, kuriuos norės man užduoti kolegos, kadangi yra įvairių klausimų, kurie gali kilti, kalbant apie teritorinį bendradarbiavimą. Pirmiausiai norėčiau pabrėžti tai, kad turėtumėm naująjį reglamentą vis ryškiau susijęti su bendrųjų nuostatų reglamentu. Ir prašyčiau, kad e, sekretoriatas pateiktų konkretesnių pastabų dėl pačių problemiškiausių aspektų siejant šį reglamentą su pagrindiniu reglamentu. Esminis klausimas be abejo yra finansavimas. Biudžetas yra aspektas įtraukiamas į mm, be abejo biudžeto e, klausimų diskusijas, bet reikia tai ir čia aptarti. Jau anksčiau esame patvirtinę atitinkamą pranešimą ir mūsų komitetas pasisakė už tai, kad biudžetas turėtų, būti sudary, turėtų sudaryti bent 7 procentus, o komisija dabar finansiniam reglamente siūlo 11,7 milijardus eurų teritoriniam bendradarbiavimui ir tai sudaro maždaug 3,48 procentus viso biudžeto. Tad norėčiau užduoti klausimą kolegoms, ar sutiktumėte kovoti dėl tų 7 procentų rodiklio, kadangi aš manau, jog parlamentas tikrai visuomet aiškiai pasisako už regioninės plėtros klausimų sprendimą, taigi turėtumėm ir už 7 procentų biudžeto rodiklį pasisakyti. Kitas klausimas dėl lankstumo elemento. galima skirstyti lėšas tarp A, B ir C kategorijų, priklausomai nuo to, ko pakeidauja regionai ar valstybės narės. Jeigu valstybės narės, pavyzdžiui, nori skatinti labiau tarp valstybinį bendradarbiavimą, tada galima lėšas perkelti į kitus prioritetus. Dabar komisijos pasiūlyme to lankstumo elemento nebeliko, dėl to manau, kad reikėtų ir ateityje pasisakyti už lankstumo. Paprašiau jau ir komisijos pateikti daugiau informacijos apie tai, kaip lankstumą ir toliau būtų galima įgyvendinti ir per ateinantį programavimo laikotarpį ir kaip dabar buvo juo pasinaudota, kokia nauda iš to. Toliau kofinansavimas. Yra siūloma 75 procentų kofinansavimo rodiklis ir jis būtų vienodas visoms valstybėms narėms. Aš manau, kad tai yra geras pasiūlymas, jau daug apie tai kalbėta, kokia procentinė dalis tai turėtų būti. Ir esu tikra, kad ir toliau dar bus dėl to diskutuojama. Bet bet kuriuo atveju manau, kad visoms valstybėms narėms turėtų būti užtikrinama ta pati kofinansavimo dalis. Ir tai yra labai svarbu ir galvojant apie programų mm, tesimą ir išsaugojimą. Bet aišku, įdomios ir jūsų mintis. Komisija siūlo 6 procentų finansavimą numatyti techniniams aspektams ar techniniam programų įgyvendinimui. Tai yra sveikintina mintis ir gera mintis, bet be abejo dar galima diskutuoti dėl to, ar nereikėtų numatyti didesnės finansavimo dalies negu kad 6 procentai. Ir su šešėliniais pranešėjais jau dernau tą klausimą, jie pateikė ir savo pasiūlymų. Toliau dėl programų tarpusavio santykių ar sąsajų. Apie tai kalbėjome jau taip pat ir praėjusiais metais. Tikrai reikėtų derinti teritorinį bendradarbiavimą labiau su ENI programomis. Nes su ENI programomis buvo daug problemų anksčiau, o kalbant apie regioninę plėtrą, be abejo galėtumėm rasti dar sričių, kur galima nuveikti daugiau negu kad iki šiol. Aš kaip pranešėja tikrai esu pasirengusi toliau skatinti šią diskusiją ir manyčiau, kad komisija taip pat galėtų savo ruoštų pateikti daugiau pasiūlymų dėl bendradarbiavimo tobulinimo. Ir dėl to, kaip būtų galima supaprastinti programas. Toliau dar dėl teminių tikslų, dėl to, kiek jie susijęs su teritoriniu bendradarbiavimu yra išskirtos 11 teminių sričių ir čia reikėtų atsirinkti keturis tikslus, kaip siūloma, bet aš manau, kad tą padaryti būtų sudėtinga, kadangi teritorinio bendradarbiavimo programos labai priklauso nuo operatyvinio bendradarbiavimo, nuo, nuo operatyvinio ligmens programų ir prioritetai čia nebūtinai atitinka teritorinio bendradarbiavimo tikslus, dėl to reikėtų daugiau lankstumo galimybių numatytų, numatyti ir viena tokių galimybių galėtų būti pasirinkti tik tris teminius tikslus ar tris teminius prioritetus, o valstybės narės jau galėtų savo nuožiūrą e, pridurti ketvirtąjį prioritetinį tikslą. Toliau transporto klausimai, čia aišku, tarp valstybinis aspektas labai svarbus, toks bendradarbiavimas yra būtinas ir komisija kaip vieną iš variantų mini galimybę tas programas naudoti ir infrastruktūros plėtros projektams, bet nepaisant to vis dėlto norėčiau, kad dar būtų konkrečiau kalbama apie tai, nes jeigu norime sukurti papildomos naudos tarp valstybinių programų atveju, tai be abejo tokie projektai vadina svarbu vaidmenį ir infrastruktūra yra labai svarbi vairių programų dalis. Toliau gyventojų senėjimas. Irgi tokį aspektą būtinai reikėtų labiau sieti su vykdomomis programomis. Dabar makro regionai. Tai yra taip pat teritorinio bendradarbiavimo programų kontekstas be abejo ir džiaugiuosi tuo, kad B kategorijoje ir B ramstyje makro regionai sudaro esminę dalį. Ir šiaip jau manau, kad tai, kas pasakyta apie makro regionus, yra pakankamai priimtina. Ir to užtenka. Toliau supaprastinimo dalykai. Komisija siūlo numatyti vieną instituciją administruojančią regioninio bendradarbiavimo programas ir aš manau, kad tai yra gera iniciatyva. Mūsų komitetas greičiausiai irgi laikysis vienos tos pačios nuomonės. Sulaukėme jau kai kurių pasiūlymų, bet lankstumas čia tikrai būtų, kadangi institucija skiriama pasirinktinai. Ir jeigu valstybė narė nori kaip ir iki šiol veikti, tuomet nebūtinai rinktis būtent tokią metodologiją. Čia yra tik alternatyva siūloma. Dar kas pasakytina dėl supaprastinimo yra numatytas 15 procentų nuolatinis ar fiksuotas e, dydis manau, tinkamai parinktas skaičius. Aišku, galima dar galvoti apie tai, ar, ar, ar reikėtų jį šiek tiek keisti ar ne, bet iš esmės pasiūlymas geras, manyčiau. Toliau partnerystės susitarimai. Jiems čia tenka nemažas vaidmuo, bet norėčiau, kad dar būtų taip pat konkrečiau apibrėžiama tai, kaip partnerystės susitarimai būtų valdomi, kokios sąsajos su kitais uh, fondais jų. Na ir tai ir būtų pagrindiniai klausimai, kuriuos norėjau atkreipti dėmesį. Vėlai išklausysiu kolegų nuomonės dėl to. Ir dar pabaigai viena mintis dėl rodiklių. Lėšos priskiriamos remiantis e, gyventojų tankio rodikliais būtent pagal tai yra skiriamos lėšos ir galima būtų pagalvoti apie tai, ar nereikėtų rodiklių pagrindinių formuluoti kiek kitaip, kad būtų geriau galima spręsti susidarančius iššūkius. Vienas iš aspektų be abejo yra senėjimas. Ar negalima būtų, pavyzdžiui, šio dalyko aiškiau sieti su lėšų skirimo kriterijais? Be abejo, esu pasirengus išklausyti atvirai visus galimus pasiūlymus ir jau dabar dėkoju šešėliniams pranešėjams. Sulaukiau labai įdomių pasiūlymų dėl savo rengiamo dokumento, kol kas tikrai pavyko labai sėkmingai dirbti kartu. Ačiū. Tie, kurie ruošiasi kalbėti, kalbėkite nedaugiau dvi, tris minutės ir tik apie tuos aspektus, kuriuos, kuriuos iškėlė Rika Maner ir kurie jums atrodo pačiais, patys svarbiausi nes mes be abejo dar tęsime tą diskusiją per artimiausius mėnesius. Dabar baigėme registraciją į kalbėtojų sąrašą. Ponas Dančiavas yra. Um, Dantelis yra šešėlinis pranešėjas vienintelis e, sąraše, taigi žodis pirmiausia jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nežinau, ar pavyks laikytis numatyto laiko pribojimo, na, bet stengsiuosi. Be abejo, galiu sutikti su tą mintimi, kad reikia sieti nuostatas šiam dokumente su bendrųjų nuostatų reglamentu, nes antraip e, kils painiavos dėl atsakomybės klausimų, dėl priskiriamo vaidmens vienam ar kitam aspektui, gali kilti dubliavimuose pavojus. Ir turėtumėm žinoti konkrečiai sąlygas, kuriomis remdamiesi toliau diskutuosime. Aš manau, kad reikėtų numatyti ir palyginimo sistemą ir keitimos informaciją sistemą dėl įvairių šių reglamentų, bet ir galvoti apie supaprastinimą, kuris yra svarbiausias bendrųjų nuostatų reglamento aspektas. Dabar pereisiu prie konkrečių aspektų dėl kurių prašėte mūsų pasisakyti. Tikrai labai vertinu pranešėjos darbą, viskas suformuoluota labai konkrečiai ir tiksliai. Galiu pritarti tam siūlomam 7 procentų rodikliui. Tai atitinka ir Sančias Mr. Piper pranešimo teiginius. ir didesnių apkarpimų teritoriniam bendradarbiavime nenumatyta, priešingai negu kad konvergencijos, pavyzdžiui, srityje. Bet be abejo, jeigu norime laikytis anksčiau numatytų tikslų, tai turime užtikrinti ir reikiamą finansavimą. Dėl teminių prioritetų pasirenkamų. Galbūt reikėtų teritorinį bendradarbiavimą prilyginti ir kitiems prioritetams. Nereikėtų gal jokių čia konkrečių savarankiškų tikslų, bet tiesiog derinti tą bendradarbiavimą su kitomis sritimis. Ir tai turėtų atitikti pačią strategiją, pačius strateginius principus bendrus. Dar viena mintis dėl lankstumo. lankstumo elementas yra teisinga priemonė, norint įvertinti, kiek, kurio tikslo įgyvendinta ir, aišku, reiktų ir techninį lygmenį turėti galvoje, kad išvelgtumėm sąsajas tarp priemonės taikymo ir numatytų prioritetų bei strateginių pagrindinių principų. Uh, Ir dar noriu užsiminti apie kai ką dėl makro regionų. Teritorinis bendradarbiavimas neturėtų būti vienintelis e, finansavimo šaltinis ir toliau, nes reikia galvoti ir apie kitus reglamentus. Makro regioninės strategijos tikrai įdomus dalykas, yra aktualus ypač kai kuriuose regionuose, kaip kad pavyzdžiui galvojant apie Dunojaus regioną ar Baltijos jūros regioną. Bet čia aišku reikia skatinti ir tarp valstybinį administracinį bendradarbiavimą ir tada jau reikia kalbėti ir apie administravimo bei kontrolės sritį. Čia sutikčiau su pranešėja dėl tų supaprastinimo aspektų. Privalome mažinti biurokratinę naštą ir palengvinti gyvenimą programų adresatams ar visiems kitiems, kurie su tuo susiję, su vykdymu susiję. Teritorinis bendradarbiavimas nėra juk tikslas pats savaime, sanglaudos politikos kontekste. Dėl to manyčiau, kad reikėtų taikyti ir tas pačias taisyklės, arba galėtų būti galima taikyti tas pačias taisyklės šioje srityje, bet tai nėra mano galutinė pozicija. Aš pasirengęs atvirai dar diskutuoti kartu su pranešėja, bet manyčiau, kad mano iškeltus klausimus dar reikėtų nuodugniau ištirti. Ir pabaigoje norėčiau padėkoti pranešėjai už visą nuveiktą darbą, už bendro pobūdžio gairias nubrėžtas, o tiksliau galėsime jau kalbėti tolesnių diskusijų metu. Ačiū, dabar žodis Lambertui Valnystedrojui. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už sutiktą žodį. Aš tikrai sutilpsiu į skirtą laiką gavau nuo kolegės e, Sančes Šmit e, dokumentą man perduota, ji čia kalba apie kai kuriuos aspektus, apie kuriuos užsimena ir pranešėja. Galėsiu tiesiog pranešėjai perduoti tą raštą, bet kai kas ir žodžiu dar nuo manęs. Tos makroekonominės ar makroregionų strategijos. Manau labai gerai, kad teritorinio bendradarbiavimo pagrindas yra apibrėžiamas aiškiai ir kad galvojama būtent apie regioninę sanglaudą. Būtent šitam kontekste viską reikėtų daryti, ne kur nors kitur. Reikia pasiremti surinktą patirtimi ir decentralizuotų įstaigų darbų remtis. Be abejo, tai užgriebė žymiai toliau negu kad lėšos, kurios skiriamos pagal trečiąjį tikslą ramsti, bet vis dėlto mes norime užtikrinti nuoseklų testinį teritorinį bendradarbiavimą ir tas yra gerai. Toliau teminiai prioritetai. Kiek keista, kad reikia nurodyti keturis. Gal reikėtų pirmiausia ir pačių regionų atstovų nuomonę dėl to išklausyti. Teritorinis bendradarbiavimas, pavyzdžiui, tarp universitetų, tarp piliečių, tarp žmonių, tiesiog gyventojų tikrai nėra apsprendžiamas e, iš viršaus tam tikrų darbų tvarkaraščių ar tikslų tvarkaraščių. Mes turėtumėm ieškoti gal kiek kitų teminių tikslų, kur būtų, pavyzdžiui, galima kalbėti ir apie įmonių bendradarbiavimą tarp valstybinį, ir apie mokyklų tarp valstybinį bendradarbiavimą. Nereikia pradėti visko taikyti taip aukštai ar priimti sprendimų e, tokiam aukštam lygmenį. Man tas kelia nerima. Toliau 7 procentų rodiklis minėtas. Viskas puiku ir gražu, bet kas įeina į tuos 7 procentus? Ką tai reiškia? Piperio pranešime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 Bandysiu laikytis nusakyto kalbėjimo laiko. Kolega Lambert van Vistenloj jau minėjo, kad kai kalbame apie 7 procentus, tai yra tas nuošimtis, kurį mes patvirtiname. Tačiau reikėtų pasižiūrėti, kas už to slypi, ką reiškia tie 7 procentai. Taip, sutinku, kad reikia daugiau e, lankstumo prisitaikant prie poreikių vietos lygių. Tačiau šiame kontekste nepamirškime, jog šiuo atveju kalbame apie vietos valdžios institucijų nepriklausomumą, autonomiją autonomiją, subsidarumą, taip pat apie tai, kad sprendimai būtų priemami kiek įmanoma arčiau prie piliečių. Todėl netinkama, kad dabar yra pasirinkti tokie labai bendra pobūdžio tikslai nuleisti iš viršaus. Na ir galbūt reikėtų pasirinkti vieną konkrečią sritį ir tokiu būdu parodyti, kad yra milšiniški skirtumai tarp valstybių narių, todėl labai sunku visiems e, tikslus primesti pagal vieną kurpalį, e, neatsižvelgiant vietos poreikį. Bet kitas dalykas yra tarp valstybinio pobūdžio klausimai, kaip ką pavyzdžiui keliai vedantis iš vienos šalies į kitą. Vakarų Europoje pavyzdžiui jau yra e, bendri kelių ruožai, pavyzdžiui, kelių kilometrų tarp įvairių valstybių narių, o rytų Europoje tie ruožai galbūt yra iki 50 km. Taigi aš manau, kad vietos valdžios institucijoms turėtume suteikti daugiau veiksmų laisvės, priimant sprendimus. Čia buvo pateikiu pavyzdį iš. Mm, kelių transporto srities, bet yra ir kitų pavyzdžių, kurie rodo, kad reikia palikti viską, daugiau veiksmų laisvės vietos valdžios institucijoms, kad šios savo nuožiūro galėtų priimti e, sprendimus. Taip, norime palengvinti e, galimybę nešti savo indėlį regionams, bet atsižvelgime ir, ir vietos lygmenį. Asmeniškai manau, kad tos tarpalsimo pobūdžio programos nėra aprūpintos dideliu finansavimu, tačiau būtent tai yra sėkmės pavyzdžiai Europoje. Jų dėka keičiamasi patirtimi ES bendradarbiavimą ir mm, pasikeičiama gerosios praktikos pavyzdžiais. Taigi norėčiau pasveikinti kolegą dėl čia išdėstytų e, minčių ir taip pat dėl puikaus darbinio dokumentačio. Dėkoju. Tomas Paremba. Labai trumpai dėkoju, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat e, manau, kad tai, kas čia buvo išdėstyta, yra labai geri dalykai, ypač tai pasakytinė apie makroekonomikos strategiją. Na ir naujasis reglamentas e, bus ateitie labai svarbus. Na ir aš manau, jo dėka bus e, pažadintas e, regionų susidomėjimas. Taigi norėčiau sužinoti, kaip komisija ketina koordinuoti ir gyveninti šią regioninę strategiją. Aš manau, kad tai yra veiksmingos priemonės, kurios leiks pasiekti pažangos įvairiose regionuose ir taip pat užtikrins to lygų vystimasi šiuose regionuose. Pavyzdžiui, E, Baltijos jūros regione, Dunojus upės baseine. Taigi yra įvairių regionų, kuriuoms bus taikoma ši makro um, ekonominė strategija. Ir čia dabar norėčiau pakalbėti apie Karpatus. Tai yra vienas iš neturtingiausių regionų, tačiau daugel požiūrių tai yra ypač įdomus regionas Europos Sąjungai. Nepameskime iš akių šį regioną, neignoruokime ją. Taigi tikėkime, kad parlamente tiek ir mūsų komitete imsime kalbėti apie Karpatus kaip tokį regioną, e, kuris bus tinkamai traktuojamas Europos Sąjungoje. Susilauks pakankamai dėmesio. Du dalykai, teisingiau du klausimai komisijos e, pusėn. Vienas dalykas. E, e, na, anksčiau turime mažų projektų fondą, kuris ir buvo taikomas sienų regionams, tačiau dabar sukoncentravus lėšas tie projektai nebevykdomi gaila. Manau, kad e, kai kalbame apie tarpvalstybinio pobūdžio bendradarbiavimą, svarbu, kad išliktų tas smulkių projektų fondas. Ir e, svarbu, kad mm, būtų skiriamas tam tikras fondo lėšų nuošimtis tokiems projektams. Antras dalykas. Aišku, E, aš esu už tai, kad visi regionai gautų 75 procentų finansavimą. Tai geras dalykas. Tačiau problema yra štai kokia. Kaip bus tais regionais, kurie sėsi su kitais regionais ir tie regionai nėra sienos, pasienio regionai ir gaus 85 procentų regioną e, finansavimą. Pavyzdžiui, Graikijoje Europos finansavimo dalis sudaro 95 procentus. Taigi Galbūt regionas nuspręs, kad jis nenorės vykdyti tų tarp valstybinio pobūdžio programų, nes gaus tik tai 75 procentų finansavimą iš Europos Sąjungo. Nes jeigu būtų vykdoma kažkokia nacionalinė programa, tai tuomet finansavimas sieks už 25 procentus. Regionai elgesi pragmatiškai, juolab, kad jų finansinės lėšos yra um, ribotos ir nenorės tokio tarp valstybinio pobūdžio bendradarbiavimo. Problema yra ne tai, kad yra vien, taikomas vienodas e, nuošimtis visiems regionams. Bet problema yra tai, kad yra regionų, kurie gauna didesnį finansavimą, didesnį finansavimo nuošimti. Ir regionams tarp valstybinio pobūdžio projektai, programos reiškia daugiau pastangų ir galbūt mažesnį finansavimą. Reikia nepamesti iš akių šio aspekto ir dar sėki kalbėti apie uh, Europinio finansavimo nuošimti dalį. Neprimtina tai, kad kiti regionai gauna didesnį finansavimą, didesnį finansavimo nuošimti negu sienos regionai, nes tai iš tikrųjų sukelia problemų. Na, gal tai ir įmanoma išspręsti, tačiau žvelgiant iš uh, pragmatinės perspektyvos, išmanydama situaciją regionuose, negaliu įsivaizduoti, kad regionai norės bendradarbiauti, jeigu jų e, vykdomų projektų bendras finansavimas bus e, mažesnis negu, tarkim, kitų regionų atveju. Rika. Dėkoju kolegoms už įdomias mintis ir pasiūlymus. Į visą tai atsižvelgsiu savo darbę. Ir be abejo, nebejoju, kad ir toliau gyvai diskutuosime dėl šių klausimų, nesigilinsiu į pavienius aspektus, nes nemažai kas jau buvo aptarta, nebuvo užduota man tiesiogiai klausimų ir tiesiog pabaigai pabrėšiu, jog labai svarbu, e, primant sprendimus, atsižvelgti regionus ir įtraukti regionus į tam tikrų sprendimų prieimimą. Na, ir nežiūrint teminių koncentracijų, vis dėlto reikia užtikrinti galimybę priimti sprendimus vietos lygiu, o taip pat būtina atsižvelgti į regionų ypatimus. O kai dėl bendro finansavimo ir valstybinių subsidijų, tai manau, kad teks ir toliau diskutuoti dėl šių klausimų, nes tikrai privalome spręsti šias problemas. Komisija, ar norėtumėte sureaguoti? Dėkoju. Buvo išdėstyta daug dalykų ir tikiuosi, kad turėsime galimybę visą tai išsame aptarti. Dabar tiesiog stelkti į pačius svarbiausius klausimus. Dėl pirmo dalyko, tai yra e, fondo vaidmens aiškumo. Taigi, taip, prasiūlyme galime nurodyti užduotis fondai įvairiose regionuose, skaitant infrastruktūros klausimus, žmogus kuosius išteklius tai bus finansuojama iš ERFF. E Na, čia tiesiog yra formuluočių klausimas, šiaip mūsų nuomonė sutampa. O dėl lankstumo. Tai, aišku, svarbus dalykas ir atkreipsiu dėmesį du dalykus. Visų pirma, tai komisija pasiūlė didinti uh, E, finansavimą, teritorinį bendradarbiavimą, kadangi mūsų manimo tai yra labai e, svarbi Europinės integracijos priemonė, kuri leidžia pasiekti tikslus susijusius su strategija Europa 2020. Na, kol kas šiuo čia priemonė nebuvo pilnai pasinaudota, bet manome, kad tai bus įmanoma padaryti ateityje. Kitas dalykas yra vertimo rezultatai ir tie rezultatai rodo, kad e, kai kurios, pro, daugelis programų vykdomas pavieniui, e, suskaldytai ir trūksta koncentracijos, e, išteklių koncentracijos. Būtent todėl ir siūlome koncentraciją kaip principą, nes manome, kad tai yra geri priemonė, kuris suteik, leis pasiekti rezultatų. Dabar dėl tų 6 procentų techniniai pagalbai. Aš manau, kad visą tai reikia manyti minimalių sumų kontekste, tai yra 1,2 milijonų eurų programoms. Mūsų manimu e, problema susijusi su techninė e, pagalba yra didžiausias vykdant mažo masto programas. Taigi turime spęsti šias pro problemas, neišleidžiant per daug lėšų e, veiklai, kuri nėra būtinai būtina. būtina. Dėl išorės sienų klausimų, tai aišku, yra labai svarbus dalykas. Deja, e, neįmanome šiuo reglamentu išspręsti šio klausimo, nes e, šis klausimas yra susijęs ir su IPA, INR, ENR reglamentu ir taip toliau. Taigi aš siūlau uh, labai įsigilinti tą reglamentų paketą. Dėl uh, lėšų skirimo. Uh, E, mechanizmo remiantis gyventojų statistiką. Na, tiesiog yra e, problema dėl to, kad nepakanka duomenų. Tai yra, pavyzdžiui, reikėtų gerinti e, duomenų teikimą apie tarpvalstybinio pobūdžio programų vykdymą. Dėl bendro pobūdžio programų. Tai visiškai pritariu jūsų mintims ir bendro pobūdžio programų reglamente. Visą tai jau apibūdinta ir, pavyzdžiui, kai kalbame partnerystę susitarimu, tai manau, kad reikėtų nepamiršti programų e, svarbos, o taip pat e, ir mm, ir tokiose sritise kaip jūrų politika, tarp valstybinis bendradarbiavimas tos programos būtų svarbios. Du specifiniai klausimai. mažų grupių tarp valstybinio pabudžio iniciatyvos. Aišku, Europos teritorinis bendradarbiavimas e, leidžia įnešti savo indėlį ir vietos e, bendruomenėms ir atitinkamų nuostatų ir dabartinėme periode pagal šeštą straipsnį yra tam tikrų galimybių E, skatinti teisinį ir administracinį bendradarbiavimą, taip pat ir bendradarbiavimą tarp piliečių ir mm, administracijų tarp valstybinių lygių. Taigi šis klausimas išspręstas, o dėl tų 75 procentų klausimo, tai. Tai aišku, yra labai sudėtingas klausimas. Šiuo metu komisija pasiūlė e, paprastą sprendimą tarp valstybiniams projektams. Mes matome galimybių supaprastinti dabartinę padėtį, o taip pat norime e, siūsti signalus dėl mūsų ketinimų šios politikos rytyje. O kitas dalykas yra kompetencijos konkuravimo klausimas. Mes manome, kad neturėtų konkuruoti šios programos tarpusavės, tai yra skirtingos programos, e, skirtingos e, jų tikslai ekonominio vystimasi programų tikslai skiriasi negu tarp valstybinio pobūdžio programų tikslai ir mums labai aktualios ir tos tarp valstybinės programos, kurios užtikrina e, bendradarbiavimą e, e, abipus sienos. Taigi aš nemanau, kad tarp skirtingų programų kils konkurencija. Dėkuoju. Dėkui. Likusiems dviem Klausimams liko po 20 minučių ir dabar pono Viktoro Boštinaro. Pranešimas, prašom. Dėkoju. Sanglaudos fondas ir tarybos reglamentas. Tie, kurie skaitė mūsų darbo dokumentą ir tie, kurie tai padarys vėliau, gali paskaityti tą galima sakyti, santrauką to, kas įvyko per pastarąsią savaitęs. Nieko naujo. Išlieka tie patys svarbiausi probleminiai klausimai dėl dešimties milijardų lėšų perkelimo iš sanglaudos fondo. Ne, aš nesu prieš sanglaudos ir Europos facility fondų sujungimo. Taip, tai skatintų didesnį bendradarbiavimą skirtingų šalių ir skirtingų regionų, bet reikia žinoti štai ką. Vidaus rinkai reikia daugiau koordinavimo ir didesnės infrastruktūros integracijos. Ar tai būtų transportas, ar energetika, ar komunikacinės technologijos. Ir kaip jau nekartą suminėjęs, mums reikia daugiau garantijų, kad bus gerbiamos nacionalinės valstybės, kad centrinis valdymo aparatas į tai atsižvelgs. Taigi prioritetas turėtų būti teikiamas ir dabar numatyti, numatytos nuostatos yra per daug abstrakčios ir neaiškios ir mūsų komiteto vaidmuo yra tai pakeisti. Taip pat per daug laisvės yra paliekama Briuseliui. Ir mano nuomonė tai yra nepriimtina. Manau, kad jūs kolegos man pritarsite. Dar kartelį noriu pakartoti, kad tos pačios problemos buvo paminėtos ir taryboje. Ir tie patys klaustukai kyla visiems ir kol kas atsakymų į tos klausimus neišgirdome. Komisija sakė, kad bus taikomas principas, kas pirmesnis, tas gudresnis. Tam bus ir suteiktas finansavimas. Bet kol kas, manau, mantau čia visišką sumaišti. Nėra visiškai aišku, kaip bus įgyvendinamos nuostatos kaip bus išsklaidytos mūsų abejonės. Akivaizdu tik štai kas. Mums reikia geresnė, geresnio koordinavimo tarp dviejų generalinių direktoratų. Nes kol kas čia visiškai pasigendu aš sanglaudos politikos filosofijos parengėme atitinkamus pakeitimus dėl antro straipsnio, kuris glaudžiai susijęs su sanglaudos politika. Toliau lėšų naudojimas namų energetikos taupimui. Parengti atitinkami siūlymai. Ir reikia žinoti štai ką, kad namų apšiltinimas didelį įtaką daro aplinkosaugai. Ir aš norėjau pasakyti, kad būtina efektyviau naudoti energetinius išteklius. Būtina skatinti atsinaujinančius energetinius išteklius, nes tai glaudžiai susiję ir minima Europos strategijoje 2020. Taigi, manau, kad būtina kurti ir ekologiškas darbo vietas. To būtent reikia centrinės ir rytinės Europos valstybėms. Tokiu būdu Europos piliečiai galės efektyviau naudoti energetinius išteklius ir taupyti. Taigi neturėtumėme vieni kitiems prieštarauti, o remti sanglaudos valstybės ir skatinti jas kuo veiksmingiau ir efektyviau naudoti energetinius išteklius. Tam būtų galima skirti net papildomą finansavimą, jeigu būtų atitinkami Europos regionės plėtros fondo ir socialinio fondo reikalavimai. Taip pat reikėtų, kad sanglaudos fondas būtų toliau įgyvendinamas pagal 2003 metų reglamentą. Reikia, kad branduoliniai energetikai nebūtų skiriama lėšų iš sanglaudos fondo. nes galime mes skatinti tik atsinaujinančių energetinių šaltinių žal, naudojimą ir ekologiškų energetinių šaltinių naudojimą. Jeigu mes remsime brandolinę energetiką, tai bus visiškai priešingi dalykai nei paminėti strategijoje 2020. Trečiasis straipsnis ir investiciniai prioritetai. Teigiamai vertinu norą įtraukti institucinių pajėgumų nuostata. Tai yra paminėta ir ataskaitos projekte, bet galbūt per išsamei apie tai kalbama. Reikėtų pasimokyti iš Graikijos, Rumunijos, Bulgarijos. Reikėtų didinti mūsų administracinius pajėgumus. Reikia pagalvoti, kaip galima būtų efektyviau organizuoti didelės apimties projektus. Tai galima padaryti sprendžiant administracinius pajėgumus iki 2013 metų, nes jau nuo 14 metų sausio pirmos dienos mes turėsime tas lėšas prieinamas ir tam reikia iš anksto renktis. Man generalinis direktorius Berkovic pažadėjo, kad bus atkreiptas dėmesys į šį dalyką ir tikiuosi, kad tuo pasinaudos visos valstybės narės ir visi regionai. Dar keletas aspektų. Mes turime gerbti sutartyje išsakytas nuostatas, bet turime užtikrinti, kad sanglaudos fondas nebus naudojamas tada, kai teršėjas nesugeba kompensuoti padarytų nuostolių. Man ir daugeliu iš jūsų reikia papildomų garantijų ir komisaras Patočnikas pažadėjo, kad bus parengtas parengta nauja poveikio aplinkai ataskaita ir kad bus užtikrinta, kad mes išvengsime taršos ir kad galiausiai teršėjas už tą taršą sumokės, kad nereikėtų iš sanglaudos fondo finansuoti didelės apimties teršos. Kitas dalykas - sąlygos kaip jūs daugelis minėjote, ir vakar kalbėjo audito rūmo atstovas. Tai yra tam tikra bausmė sanglaudos fondui. Kolegos, tai yra nepriimtina, nepamirškime. Ir dabar neminė, nesikartosiu, neminėsiu jų problemų, kurios jau buvo išsakytos, bet jų gavome laišką iš septynių valstybių narių. Septynios valstybės narės nori, kad sanglaudos fondas būtų drastiškai sumažintas. Jei tai bus padaryta, tai reikš, kad sanglaudos politika visiškai yra tuščias reikalas ir netenka prasmės. Taigi aš labai mielai atsižvelgsiu į visas jūsų pastabas, jas įtrauksiu, kad visi kalbėtumėme vienu balsu, visos politinės frakcijos kartu, iš vien, kad kuo daugiau politinės paramos susilauktų mūsų pranešimas. Ir tokiu būdu mes turėsime tvirtesnės pozicijas dėrybose su taryba. Dėkoju, Viktorai. Dabar suteiksiu kalbėtojams žodį nedaugiau nei dvi minutės, prašau. Mam nadzieję, że jednak będzie porozumienie wszystkich państw. Dėkoju, pirmininkė. Tikrai tikiuosi, kad visi sutarsime ir neteks mažinti sanglaudos fondos, fondo lėšų nes iš ties sanglaudos fondas turi tiesioginę įtaką ekonominiai plėtrai ir kaip konkrečiai kai kurių valstybių narių atsigavimui. Taigi labai svarbu tinkamai skirti pakankamai dėmesio šiam klausimui. Dabar dėl Sanglaudos fondo ir tarybos reglamento. Manau, kad komisija netliko išsamios analizės. reikia juk suprasti, kad ne visų valstybių poreikiai ir potencialas yra tokie patys. Yra 12 naujų valstybių narių, kurių poreikiai yra daug didesni, ypač kai kalbame apie infrastruktūrą. Čia taip pat reikėtų paminėti aplinkosaugą ir perėjimą prie ekologiškesnės ekonomikos bei mažesnių emisijų Taip pat reikėtų nepamiršti ir dar vienos papildomos svarbios temos. Yra tų valstybių, kurios turi pasivyti, kurios atsilieka nuo kitų stiprės, ekonomiškai stipresnių valstybių. Taigi dėl to reikėtų čia lankstumo laikytis. Taigi fondas turėtų būti naudojamas lankščiau. Turime suteikti progą toms valstybėms, kurios nori pasivyti. Taigi investiciniai prioritetai turi būti paminėti reglamento tekste. Dėkoju pirmininkė. Lygiai baš. Priminsiu diskusiją, kuri vyko Strasbūrė, vienas kolega Boštinaro. Aš ir tada sakiau, kad geriausias anglodos politikos vykdymo gynyba yra ta, kad per einamąjį laikotarpį lėšos, kurios skiriamos valstybėms narėms, būtų irgi ir panaudojamos. Ir turime šituo argumentu visą laiką naudotis, nes kai kuriuose valstybėse narėse yra juntamas pasiryžimas e, ar ketinimai tiesiog nukreipti visai kitur sanglaudos fondo lėšas į kitus politikos e, prioritetus. Todėl turėtumėm užtikrinti tai, kad ir po 14 metų vis dėlto lėšos išliktų sanglaudos fondo kontekste. Taigi reikėtų stengtis užmėgsti ryšį su tomis valstybėmis narėmis, kurios e, netinkamai elgesi ir, ir raginti jas uh, E, veiksmingiau naudoti sanglaudos fondo lėšas. Toliau energetikos išteklių veiksmingas panaudojimas ir, ir pastatų izoliavimas. Jau dabar šioms rytims yra skirtos lėšos, bet e, rezultatai tikrai skurdus. Jeigu norim ir toliau agituoti už šią sritį, tai tada tikslai, kurie dabar numatyti ir lėšos e, pagal juos turi būti mm, įgyvendinami ir, ir, ir panaudojamos turbūt tos lėšos. Taip pat Dėl um, argumentų apie finansavimo įstaigos skirimą. Ji taip išeina, kad turėtų tuomet jau ne tik lėšas skirstyti, bet ir pat ir e, planuoti. Vokietijoje, pavyzdžiui, yra labai daug lygmenų, kadangi yra federalinė sistema, yra atskiros žemės, kai kas reaguojama vietos lygmeniui regioniniam lygmenį ir jeigu visa tai yra siejama su ilgalaikėmis investicijomis, būtinai reikia įtraukti į diskusijas visus suinteresuotosius asmenis, kurie susijęs su, pavyzdžiui, transporto, energetikos ryties, telekomunikacijų ryties įgyvendinimu, ryšių technologijų srityje dar reikia galvoti ir apie privačius paslaugų teikėjus. E, kurių tikrai negalime pamiršti ir be jų tikriausiai ir Connecting Europe priemonė nebus tinkamai gyvendinta ir tada net nebereikės kalbėti apie jokius ten dar tikslus. Ačiū, dabar žodis Lambertui panistedroju. Ačiū pirmininkė, ačiū taip pat ir pranešėjai. Apie vieną dalyką norėjau užsiminti. mūsų bendro pobūdžio dokumente ar pastabose dėl sistemos atkreipiau dėmesį į tai, kad per, atei, per ateinančius septynerius metus reikės labiau investuoti į infrastruktūrą, taip pat ir į mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtrą. Čia turiu galvoje ne, ne gatves, ne betoną, ne asfaltą, bet mokslinių tyrimų įstaigas. Ir tą sakiau ir čia, ir, ir mokslinių tyrimų ir plėtros komit, reikalų komitete. Tie 80 milijardų eurų tikrai neturėtų būti nukreipiami tik į va vakarų valstybės narės, į, į senasias valstybės narės. Bet kodėl taip yra? Todėl, kad e, naujosios valstybės narės dar ne, nepademonstruoja reikiamos kompetencijos šioje srityje ir tas yra nepriimtina. Taigi tikslai turėtų būti dar labiau pabrėžiami ir turėtų būti jų intensyviau siekiama. Mes kalbam ne tik apie aplinką, apie e, kelių tiesimą, apie mokslinių e, tyrimų įstaigų infrastruktūros plėtrą reikia kalbėti. Ir valstybių narių, aišku, reikalas yra atsižvelgti tos tikslus ar. Tos tikslus ar ne, mes nesam visi e, pasiekę vienodą plėtros lygį, bet vis dėlto jo siekiame. Reikia labai konkrečiai apie tos tikslus užsiminti. Šiuo metu pagal Sanglaudos fondo e, nuostatas galima skirti daugiausiai lėšų tokiams rytims ir reikia tą ir daryti aktyviai. Ačiū dabar. E, žodis pranešėjai, jeigu norite sureaguoti ir paskui komisija, nes jau visi nor, norėjo kalbėti pasisakė. Gerai, trumpai tik tai sureaguosiu į pateiktas kai kurias pastabas. Aš be abejo visiškai sutinku su tą mintimi, kad lėšos turėtų būti tinkamai panaudojamos ir įsisavinimo koficijantas turėtų būti didinamas. Mano gimtoji šalis yra praščiausias pavyzdys pagal tą rodiklį, antroje vietoje tikriausiai Bulgarija. Bet aš kalbu ne apie Rumuniją konkrečiai, bet apie pačią filosofiją, apie koncepciją, kuri čia taikoma, kad valstybės narės turėtų turėti galimybę planuoti, įgyvendinti projektus per tinkamą laikotarpį, kad išvengtų lėšų nebeskirimo e, grėsmės. Tad aš čia visiškai sutinku su Joachimo Celerio mintimis pareikštomis problema, galvojant apie plėtros atotrukio mažinimą, egzistuoja be abejo ir kai kurie kolegos jau minėjo, kad krizė tik dar labiau pagilino tą atotrukį tarp kai kurių valstybių narių ES. Bet principų pagrindinių būtinai reikia laikytis. Toliau energetikos išteklių taupimas. Aš nesu aktyvus priva, privalomo pobūdžio taisyklių šalininkas. Manyčiau, kad reikia geriau kurti geresnę prieigą prie sanglaudos fondo lėšų skiriamų, pavyzdžiui, pastatų izoliavimui, apšiltinimui ir kitiems panašiems dalykams, nes tai jau susiję nebe vien tik su viešuoju sektoriumi. Ir jeigu regionų atstovai pareiškia savo pageidavimus, poreikius ir jeigu yra sutinkamas tą mintimi, kad tie projektai turėtų būti vykdomi, tada reikėtų į tai būtinai ir atsižvelgti. Toliau Connecting Europe priemonė. Visiškai su jumis sutinku. Sutinku su pati, pačiu principu, bet aišku, visada galima labai pasiklysti detalėse ir Connecting Europe priemonė turėtų veikti tinkamai, Dėl to apie visą tai ir kalbame ir, ir tie aspektai buvo minimi ir mano paties diskusijose su ponu Piperiu, kuris rengė pranešimą dėl Connecting Europe priemonės. Valstybės narės, ne tik parlamento nariai turi prisijimti tą atsakomybę ir, ir vertinti, ar mes e, norime patvirtinti šią priemonę, Connecting Europe priemonę ar ne. Toliau dar dėl ekspertinių centrų steigimo ir dėl mokslinių tyrimų įstaigų infrastruktūros plėtros. Čia sutinku visiškai su ponu Panisteroj. Tai tapo dabar svarbiau negu bet kada anksčiau, kai, kai valstybėms narėms yra mažinamas finansavimas pagal fondus, kai yra susidurama su biudžetiniais apribojimais, tai be abejo tai gali tiesiog pakengti net pačiai sanglaudos fondo koncepcijai ir idėjai. Ačiū. Dar ponė Maconė kurią pamiršome, norėjau pasisakyti, bet tik labai trumpai prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mm, ponui Baštinarui ir, ir paprašyti jo man atleisti už tai, kad kalbu taip vėlai, bet vis dėlto norėčiau išsakyti kelias mintis dėl vieno aspekto, apie kurį negirdėjau kalbant pono Baštinarų. Galbūt jis tą padarė pirmoje savo pasisakymo dalyje. Turiu galvoje galimybę fondo lėšas perkelti ir kitoms sritims, negu kad kurios iki šiol tradiciškai tam numatytos. Čia jokių naujovių komisijos pasiūlyme lik ir nematyti. O aš ir anksčiau nuolat atkreipdavau, atkreipdavau dėmesį į tai, kad šį fondą reikėtų naudoti be abejo veiksmingiau ir produktyviau, bet tas didesnis našumas neturėtų būti gyvendinamas platesnių, platesnės taikymos ryties sąskaita. Reikia galvoti apie našumo didinimą, produktyvumo didinimą, bet taip pat ir lankstumo elemento užtikrinimą reikia turėti galimybių geriau kombinuoti įvairių fondų lėšas tam, kad būtų galima tvarkyti jomis įvairias rytis, ne tik infrastruktūrą ar aplinkosauginius projektus, kas yra, aišku, pačios tos jau tikrosios sanglaudos fondo remiamos rytis. Sutinku su ponu Boštinaro mintimis, bet manau, kad ir mano išsakytas požiūris dar turėtų būti įtraukiamas į pranešimą. Ačiū ir dabar žodis komisijai. Dėkoju. Net nekartosiu informacijos apie tokius žingsnius, kurių bus įmamasi dėl Connecting Europe priemonės ir toliau, tai jau buvo padaryta anksčiau, dėl energijos veiksmingumo. Čia yra du dalykai. Pirmiausia yra principo klausimas O kitas dalykas yra gyvenimo klausimas. Kai dėl principo. Tai žvelgiant iš komisijos perspektyvos, mūsų manimų sanglodos fondas yra mechanizmas skirtas pagrindiniai infrastruktūrai įgyvendinti, pavyzdžiui, aplinkosauginiams klausimams tarp valstybių lygių. Na ir iš tiesų, va, naujose valstybėse narėse šio požiūrio dar yra didelių poreikių. Jeigu pažiūrėsime veiksmingą energijos panaudojimą būstuose, tai tai jau pagal um, ERDF jau čia galima skirti finansavimą. O sanglados šalėse gaunančios finansavimą iš fondų, tai tai yra nuo vieno iki dviejų um, procentų iš bendro finansavimo. Uh, Na, šiuo metu mes nematome įtikinančio poreigio e, skirti didesnį finansavimą iš e, Sanglaudos fondo, nes jau yra skirimas finansavimas iš ERPF. 1-2 procentai, aišku, gal taip, jeigu bus įtikinančių argumentų. Dėl e, ETS, prekybos apivartiniais rašos leidimais. Tai yra labai techninis dalykas ir labai svarbu yra štai kas. Tai kad turime Europos lygių veikianti mechanizmą, tai yra ETS, ir nenorime pakengti jam per mūsų investicijas. Būtent todėl darome išimti. Taigi, tai yra, kad nedarytume e, poveikį šis rytėjai, ypač tai pasakytume apie ETS, energetiką. Jeigu, svarbu, kad tai neatsilieptų anglies kainoms. Ir kad tai e, nepakenktų ETS mechanizmai. Mes negalime investuoti į e, naujos kartos e, šildymo anglimi įrenginius. Taip, aišku, jeigu tai būtų energija iš atsinaujančių šaltinių, tai tai būtų įmanoma. Tai yra labai svarbus komisijai klausimas ir e, jeigu pagėdausite, mielai suteiksime daugiau techninės informacijos. Dėl kitų klausimų, tai e, labai e, džiugina pranešėjo principų dėl institucinių pajėgumų, dėl teršės moka principų ir tikrai, mielai, jums patilkim klausimą šios rytyje. Dėkoju. Na ir kągi, paskutinis klausimas, Joachim Celler. Tai yra Europos e, teritorinio bendradarbiavimo klausimas. Dėkoju, ponė pirmininkas, laikas bėga, todėl atsižvelgsiu jūsų prašymą pasisakyti trumpai ir glaustai ir kaip pranešėjas aš tiesiog uh, e, neuzurpuosiu daug laiko tam, kad galėtų pasisakyti ir kolegos. Jop, kad mm, mes jau kalbėjome su kolegomis per kitą posėdį apie teritorinio bendradarbiavimo um, sąjungas, 18 jau tokių e, organų įsisteigia ir tas, ta komisijos e, siūloma priemonė yra labai įdomi. Tarp valstybinio bendradarbiavimo kontekste ir tai iliustruoja ir tas faktas, kad kas savaitę gauname vis naujų užklausų dėl galimo bendradarbiavimo remiantis šio teisiniu pagrindu. E, Na, manau, kad reikės ir toliau tęsti šias diskusijas, juolab, kad e, balandžio mėnesį posėdėje mūsų komitete kalbėsime su ekspertais apie visą šį klausimų spektrą. Na, gal gaila, kad reglamentas dėl Europinio teritorinio bendradarbiavimo neužtikrina galimybių bendradarbiauti šiame kontekste su trečiosiomis šalimis, bet to galima būtų uh, pasiekti per uh, EFTCZ ir tokiu būdu galėtume bendradarbiausi trečiosiomis šalimis, pasilgdami kaiminystės politikos priemonės, o taip pat ir sanglaudos ir struktūros politikos priemonės. Na, labai svarbu plėsti informaciją apie šią priemonę. Aš manau, kad kolegos ir parlamente, komitetuose galėtų suteikti apie tai informacijos, nes e, manau, kad e, visas e, struktu, infrastruktūros politikos rytis patenka į ERPF sritį, skaitant ir vandenvaldą, energetiką ir toliau. Na, o dėl ETBG gyvendinimo, tai aš manau, kad mm, kad mm, vis dėlto dar gan skeptiškai žiūrima į šios priemonės taikymą tarp valstybinėme kontekste, tarp valstybinėme bendradarbiavimo kontekste, bet šiaip džiaugiuosi būsimomis diskusijomis dėl šio klausimo. Dėkoju Jahmai. Dabar. Svolkova. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Manau, kad e, svarbu pabrėžti, kad e, komisija parengė puikų dokumentą, jame yra gerų ar įtikinančių argumentų ir noriu pasveikinti ir pono Telgalą, nes iš tikrųjų dokumentas yra labai geras, lengvas suvokti, jį gerai išdėsti principai, pagrindiniai argumentai, tikslai ir iš tikrųjų e, įtikina, kodėl būtina supaprastinti ETBG priemonę. Ir prieš paviešinant šį dokumentą įvyko trumpas konsultacinis uh, E, vyko trumpas konsultacijos su e, suinteresuotais partneriais ir tai atsispindi dokumente. Na ir e, dokumente aiškiai išryškinami naujoviški pasiūlymai, inovacijos, pavyzdžiui, IZAP grupavimas ir toliau visą tai yra nauji dalykai ir jie atsispindi dokumente. Uh, E, pranešėjas e, pažymėjo, kad reikia ateityje šią priemonę dar tobulinti, toliau plėtoti. Tai yra gerai. Taip pat e, raginamos valstybės narės derinti savo teisės aktus ir praktiką su bendrais tikslais, nes būtent tai ir buvo didžiausia kliūtis tai yra gyvendinimas valstybės narėse. Kaip galime tobulinti šį dokumentą? Yra įvairių galimybių, bet turime pirmiausiai traukti šios darbus ir valstybės narės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nekartosiu to, ką jau paminėjo kolegos. Tiesiog atkreipsidėmės į keletą aspektų. Uh, Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti komisiją dėl siūlomų pakeitimų reglamente. Na, matome, kad buvo atsižvelgta į pagrindinės šias rytyje egzistuojančias problemas. Na ir dabar aiškus siekis supaprastinti viską. Na, narystė, dalyvavimas grupiuose, uh, Grupių darbė tai yra svarbus dalykas, svarbu suteikti galimybę ir nevyriausybės organizacijoms nešti savo indėlį, be kita ko svarbus bendradarbiavimas ir su trečios mišelimis, išryškintas ir naujų valstybių narių vaidmo užduotis. Na ir manau, kad uh, Užtikrinus aiškesnį valstybę narių vaidmenį bus skatinami tie susivienimai. Na ir pasak analizės, e, e, darbai stinga dėl to, kad trūksta analizės, informacijos apie procedūras, taisyklės, taip pat trūksta ir koordinavimo. Bet manau, kad valstybės narės daug ką patobulino šias rytyje. Sutinku su pranešėjui, ponu Celė. Ir dėl vieno langelio principo, aš manau, kad tokiu būdu galėsime sėkmingiau dėkti šį principą. Na gerai, kad komisija išplėtė ir tikslų apimtis, nes tai susisiekė ir su uh, susijęs su strategija Europo 2020. Na, na, o šiaip aš manau, kad ta europiniai teritorinio bendradarbiavimo, tos teritorinio bendradarbiavimo grupės ATVG iš tikrųjų turi didelį potencialą ir reikėtų jas skatinti. Mulțumesc, doamna președintă. Felicit pe colegul Celer pentru. Dėkoju, pirmininkė. Norėjau taip pat pasveikinti kolegą Excelerį. Iš ties geras dokumentas, labai taiklus, aiškus supaprastinimai. Gerai supaprastinama visa teritorinio bendradarbiavimo grupių sistema, galiojanti nuo 2007 metų. Taigi tikrai sveikinu tuos siūlomus supaprastinimus rytų Europos šalyse padėtį apsunkina tos teisinės ir atskaitomybės struktūros nacionalinių lygių ir jos labai skiriasi nuo vakarų Europos valstybių. Taigi gerai, kad supaprastinamas dalyvavimas tokiuose grupėse ir turėčiau keletą pragmatinių pasiūlymų. Praeitą penktadienį mes buvome pirmame darbo grupės posėdėje ir kalbėjome apie teritorinio bendradarbiavimo grupę tarp Rumunijos ir Vengrijos. Dalyvavo atstovai iš nacionalinių agentūrų, regioninių institucijų, vietos institucijų ir ministerijų. Susitikime buvo keletas dalykų aptariama, kuriuos jau palėtėme ir šiandien. Buvo kalbėjima apie skirtingų valstybių narių įstatymų skirtumus. Jeigu, pavyzdžiui, norima bendradarbiauti ap sveikatos apsaugos rytyje, ligoninių sektoriuje, vienoje šalyje ligoninės tvarko vietos bendruomenės, vietos institucijos – o kitose valstybėse šiuo klausimu rūpinasi ministerijos. Pavyzdžiui, kai kalbame apie vieną dalyką, kai skirtingose valstybėse jį gali tvarkyti visiškai kitos, kitokios institucijos. Taigi, kai mes kalbame apie skirtingų regionų, skirtingų šalių bendradarbiavimą, būtinas tas supaprastinimas. Leiskite man grįžti prie ponios manęs ataskaitos. Turime nustatyti tarptautinio bendradarbiavimo prioritetus. Žinoma, ne visi projektai yra finansuojami iš ES fondų, gali būti ir tokių projektų, kurie yra finansuojami iš vietinių, vietos biudžeto arba kitų išteklių. Bet norėjau dar kartelį pakartoti, kad tai yra sistema, kur turėtumėme teikti prioritetą tam tarptautiniam bendradarbiavimui ir tikrai labai sveikinu šiuos naujus pasiūlymus dėl vieno langelio principo ir dėl tam tikrų numatytų atmetimo kriterijų. Reikia tikrai imtis tų pragmatinių priemonių, kurios supaprastintų eigą. Kalbant apie ES valstybės, tikrai yra daug netitikimų tarp dalyvaujančių valstybių narių. Ir vienas iš tokių didelių netitikimų yra užmokestis, darbo užmokestis. Taigi, kalbėdami apie finansavimą galėtume ES lygių numatyti specialius kriterijus tarptautiniams ar tarp regioniniams projektams atsižvelgdami į konkrečią situaciją dalyvaujančiose valstybėse narėse. Dėkuoju, sako pirmininkė Joachimai, ar norėsite pakomentuoti? Trumpai dėkoju kolegoms už pasisakymus. Man jie parodė, kad e, pavyko bendradarbiaujant pateikti gerą pagrindą tolimesnį diskusiją ir kolegė Matula mm, kalbėjo apie ETBG tikslus. Tai be abejo susijęs su visų pastangomis, nesvarbu, kurį valdžios lygmenį turėtumėm galvoje, mes negalime tos atsakomybės prisijimti, tiesiog galime sudaryti tam sąlygas, o įgyvendinimas, aišku, yra paliekama, paliekamas pačioms suinteresuotosiam šalims. Ir dar Viktoras trumpai norėjo kažką pastebėti. The, the We... Vienas dalykas dėl taisyklių dėrėjimo tarpusavyje. Kai yra tiek daug fondų, tai jau ir nekartą girdėjom iš komisijos, kad uh, RPF e, fondas ar sanglaudos fondas, socialinis fondas bus tvarkomas taip, kad taisyklės dėrės tarpusavėje, bet o kaip yra su kitais? Taigi tas daugias luoksnis požiūris į fondus, daugialypis jų dėrėjimas turėtų būti vienas iš mūsų prioritetų. Reikėtų pasižiūrėti, ar taisyklės e, neprieštarauja per nelik vienos kitoms. Toliau, koks vaidmuo skiriamas regionams e, įvairiems ar savivaldybėms. Manau, apie tą vaidmenį reikėtų aiškiau kalbėti, kad, kad jis būtų tiesiog pripažįstamas, akivaizdžiai visų. Ačiū. Petras Berkovičius ar dar norės pakomentuoti? Ačiū. Aš kolegai Davidui Svytui perduosiu žodžiai. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū parlamento nariams už tikrai labai puikius pasisakymus pranešėjų už gerą pranešimą ir aš manau, kad yra aišku, jog čia yra siūloma kai kas, kas lik ir nėra sanglaudos fondų paketo oficialia prasme dalis ir nebuvo paskelbta apie tai tą pačią dieną. Bet mes čia kalbame ne apie lėšų skirimą tam tikrais tikslais, o apie tai, kaip ES politika tarp valstybinių, e, tarp regioninių lygių galėtų būti geriau įgyvendinama. Manau, kad tą mintį puikiai supratote ir rekomendacijos pranešime tą patį nusako. Ypač norėčiau pasveikinti parlamentą ir, ir komitetą ypatingai regionės plėtros su to, kad vyksta apskritai ši diskusija, nes tarybos format, formate jokiam dar diskusija nevyko. Ir um, kol kas buvo kalbėta apie jiems svarbiau, tarybos atstovams svarbiau atrodančius dalykus. Rimtesnių problemų pasisakymai nekelia, gal tik norėtumėm pabrėžti tai, kad ETBG yra priemonė mūsų atveju ir ji yra prieinama bet kokio lygmens bendradarbiavimui galbūt būtent teritorinio bendradarbiavimo srityje, bet finansuojama yra per kitus fondus, taip pat ir per vietos um, išteklius. Būtent taip išvelgtumėm, per tokią išvelgtumėm pridėtinę ETBG kūrimo naudą. Ir tikrai sutinkame su tais pasiūlymais dėl pakeitimų, kuriais gerinama, gerinamas priemonės įgyvendinamas, įgyvendinimas, bet neturėtų būti skatinama naudotis tą priemonę, kur yra netinkama tą daryti. Norėtumėm, kad e, nebūtų siekiama tiesiog papildomos kažkokios naudos dėl šios priemonės, o kad ji būtų veiksmingai e, panaudojama. Dėl ETBG e kūrimo tylaus pritarimo ar nebylaus pritarimo principų. Iki šiol, steigiant ETB, ETBG, būdavo bereikalo vilkinamas procesas e, dėl to, kad e, nebuvo viskas dar suderinta su aukštesnės valdžios institucijomis, institucijomis o dabar yra numatyta, kad e, valdžios institucijos be abejo turi teisę pagal savo konstitucijas ir, ir, ir kitus teisės aktus kontroliuoti tai, kas vyksta. Ir turėtų turėti galimybę paprieštarauti veiksmingai. Tad tas principas turėtų būti užtikrintas ir toliau ir manyčiau, kad tai yra svarbiausias paketo elementas. Dar ką pasakysiu, sveikinu ar džiaugiuosi jūsų parama dėl e, bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis minties, nes e, čia yra vienas reikšmingesnių pakeitimų palyginti su dabar veikiančiamis ATBG. Ir tikriausiai ir jūs, ir, ir, ir taryba tą mintį parems, bent jau mes taip tikimės. Aišku, techninio pobūdžio elementų dar yra spręstinų, bet aš manau, kad jie e, išsispręs ir nesu nekantrumu laukiame artimiausių savaičių, kai tikrai jau matysis e, pažanga ir, ir papildomi pasiūlymai jūsų yra e, laukiami. Ačiū, Davidai. Vadinasi, baigėme nagrinėti darbo atvarkės klausimus informuoju visus tik apie tai, kad Pirmą valandą čia susirinks darbo grupė dėl supaprastinimo klausimų. Nikolas Martin pirmininkauja ir visi esate kviečiami, jeigu jūs domina šie, šie klausimai. Bet aišku, pietų čia ne, nesulauksite, niekas jų neserviruos, jeigu tikitės taip. Tai turiu nuvilti. Toliau mūsų kiti posėdžiai kovo 19-20 dieną vyks. Ačiū visiems už dalyvavimą. Posėdis baigiamas.